Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich begrüße sehr herzlich den. Tęsiu posėdį, noriu pasveikinti mūsų tarpę naują biudžeto reikalų komisijos narį, pana Oettingerį, kuris lankosi pirmą kartą mūsų komitete po savo klausimo. Taip pat noriu pasveikinti su ponu Kardifu ir su ponu Lazaru, atsakingais auditorumų nariais, auditorumų atstovai. Dabar suteiksiu žodį, pasirinkite, kas norite kalbėti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešiai, gerbiami nariai, šiandien pristatome 2015 metų metinės ataskaitos pirmai, trečiai ir ketvirtai skyrius. Aš esu už pirmąjį skyrių atsakingas, tai yra dėl ataskaitų, už ataskaitų patikimumą ir dėl už biudžetinį kontrolę. Ponas Kadė pristatys trečiąjį skyrių, tai yra ES biudžeto Praėjusiu metu spalio mėnesį pristatydami metinę ataskaitą mes pasikeitėme nuomonėmis su e, kolegomis dėl skirtingų daugiametės naisės programos e, skirsnių, konsoliduotos sąskaitos e, nesusilaukė jokių išlygų iš mūsų. Tuo tarpu mūsų nuomonė dėl mokėjimų yra atvirkštinė, kadangi turime e, tam tikrų pastabų dėl e, <clears throat> sąskaitų e, apmokėjimo, dėl kompensacijų. Komisija nustatė mažesnį klaidų lygį, kalbant apie mokėjimus, tačiau žinome, kad Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, klaidų lygis mažesnis, kalbant apie viešuosius pirkimus pirmajame skirsnėje, kalbama apie finansinės korekcijas ir informaciją, kurią mes gavome, analizuojama, pažanga yra padaryta, tačiau reikia siekti daugiau. Gruodžio mėnesį aš pristačiau specialią ataskaitą dėl komisijos valdymo ir mes raginame komisiją pristatyti bendrą skaitomybės <clears throat> sistemą ir tokiu būdu galėtume gauti geresnės kokybės informaciją. Antrame skyriuje mes kalbame apie nevykdytus įsipareigojimus ir būsimus mokėjimus, jų kiekis didėja, taip pat <clears throat> pastebime atsilikimus susijusius su e, esi fondo lėšų naudojimu. Mes raginame komisiją parengti ir paskelbti metinės pinigų srautų judėjimo prognozes. Finansinio reglamento peržiūra dabar yra patiausia, pati geriausia galimybė atitinkamus pokyčius įgyvendyti. Vakar mes paskelbėme savo galutinės rekomendacijas ir išvadas. Ačiū. Žodis ponu Kardifui. Ačiū pirmininkė, kaip žinote, Trečiame skyriuje kalbama apie šiek tiek kitus dalykus. Didžioje dalyje metinės ataskaitos kalbame apie ES biudžeto ir sistemų teisinius aspektus. Trečiame skyriuje kalbama apie rezultatus ir daugiausiai apie atitinkamus struktūras, kurios yra skirtos ir numatytos pasiekti rezultatams biudžeto kontekste. Šiais metais mes <clears throat> pirmiausiai padarėme tam tikras išvadas ir e, pateikėme rekomendacijas susijusius su į rezultatus orientuotais biudžeto lėšų panaudojimais. Taip pat e, vertiname generalinio direktoratų lygių e, vykdytą ir vykdomą lėšų panaudojimo orientuota į rezultatus, taip pat vertiname programą Horizontas 2020, tačiau turime pabrėžti, kad mes čia neaudituojame programos Horizontas 2020 programos, mes vertiname bendrus rezultatus, o Horizontas 2020 buvo skirtas e, rezultatų administravimui. Tai yra atskira, dalis atskira <clears throat> tema. 25 taškus buvo patvirtintos 15 metais, jos apriepia labai e, platų interesų spektrą, galima būtų sugrupuoti į tris svarbiausias grupės - atsakas finansų krizė, jaunimo užimtumas ir e, reagavimas į klimato kaitą bei e, aplinkos pokyčius. Specialioje ataskaitoje mes įvertiname taip pat ir <clears throat> tolesnius veiksmus susijusius su mūsų ankstesnėmis ataskaitomis, išvados panašios kaip ir praėjusiais metais. Naujas dalykas yra tai, kad <clears throat> mes e, tam tikrą apžvalgą ir tyrimą atlikome susijusią su atsižvelgimu į mūsų ankstesnių ataskaitų išvadas. Galima daryti išvadą, kad jas atsižvelgiama, tačiau nesisteminiais būdais ir manau, kad e, rengiant mūsų strategiją artimiausiam laikotarpiu, būtina į šios aspektus atsižvelgti, kalbant apie rezultatų planavimą ir ataskaitų teikimą generalinio direktoratų lygių. Tai e, gamtinių išteklių <clears throat> grupėje priklausantis generaliniai direktoratai sulaukė panašios kritikos kaip ir anksčiau, dauguma užsibrėžtų tikslų yra per aukšto lygio, kad būtų galima pasiekti pasinaudojus turimomis priemonės. Kalbant apie Horizontą 2020 programą praėjusią savaitę, apie ją diskutavome pakankamai išsamei <clears throat> vertinant e, rezultatus ir e, e, strateginės programos sąsajas su kitomis programomis būtina pabrėžti tai didesnį dėmesį, kurį reikia skirti rezultatams įgyvenimo horizontas 2020 programą. Ši programa pagerino septintąją pagrindų programą, siekiant nustatyti svarbiausius rezultatų rodiklius ir kriterijus, tačiau į kokius dalykus dar reikia atkreipti dėmesį, komisija ir valstybės narės rengia kelias skirtingas strategijas, tuo pačiu metu susijusias su daugiametė finansinė programa, tai yra pirmiausiai 14-20 metų programos, kitos programos komisijos prioritetai, <clears throat> dėl to yra nelabai aišku, kokiu rezultatu konkrečiai siekime horizontas 2020 nebūtinai yra siemas tiesiogiai su rezultatais Ten e, daugiausia kalbama apie dotacijas, jų skirimą ir nebūtinai viskas siejama tiesiogiai su rezultatais, taip pat nepakankamai dėmesio skiriama e, rezultatams veiklos programoje ir skelbiant viešųjų pirkimų konkursus. Mes parengėme kelias rekomendacijas. Pirmiausia, horizonto 2020 aukšto lygio tikslai turėtų būti perkelti į <clears throat> operatyvinį lygmenį tam, kad būtų galima tinkamai pasinaudoti siekiant geresnių rezultatų. Taip pat <clears throat> manome, kad reikia užtikrinti skirtingų strategijų geresnį tarpusio saveikumą tam, kad komisija galėtų pateikti tinkamesnę ataskaitą dėl Europos biudžeto lėšų panaudojimų siekiant strategijos Europą 2020 tikslų. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Mm metinė ataskaita trečiame skyriuje e, kalbama labai aiškiai apie tai, kaip sudėtinga yra įvertinti rezultatus, e, kurie pasiekimi panaudojus tam tikras biudžeto <clears throat> lėšas. Žodis yra suteikiamas biudžeto reikalų komisijos nariui ponui Ettingeriui. Papirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai, gerbiami auditorumų nariai, ponės ir ponai. Tinkamas biudžeto valdymas e, yra ta tema, kurią jūsų komitetas e, skiria labai daug dėmesio. Mes tai suvokiame kaip viena vertus e, biudžeto lėšų panaudojimo taisyklių laikymasi, skaidrumą ir tinkamą atskaitomybę, tačiau taip pat ir Europos politikos tikslų siekimą bei tinkamą E, kainos ir kokybės tarpusavio santykių. Komisija džiaugiasi, kad audito rūmai be išlygų patvirtino mūsų e, pateiktas metinės lėšų panaudojimo sąskaitas. Per pastarasias dienas ir valandas buvo apsvarstyti. Vairs dalykas, aš norėčiau paminėti šešis aspektus, kurie yra svarbus komisijai. Pirmiausiai, klaidų skaičius. Ir jų mažinimo galimybės. Komisija daugelį metų kartu su valstybėmis narėmis, kurios yra atsakingos už uh, programų vykdymą ir ataskaitų tekimą už jas uh, dėjo pastangas, kad būtų čia pagerinta situacija, kad būtų sumažintas klaidų skaičius ir e, tas pastangas teigiamai vertina ir audito rūmai, kalbant apie sąnaudų ir rezultatų tarpusavio santyki, mes ir toliau dėsime visus pastangas, kad klaidų skaičius išliktų kuo mažesnis ir kad e, būtent klaidų skaičiumi būtų galima geriausiai išmatuoti mūsų vykdoma kontrolės veikla. Kontrolė priežiūrė reikalinga, tačiau reikia vengti dvigubos arba kontrolės dvejinimuose. Taigi <clears throat> komisija labai svarbu, kad kontrolės ir priežiūros grandinė būtų optimizuota. Vertinant tai, kaip subsidirumo principų grindžiama mūsų administracijos struktūroje veikia europinės, nacionalinės, regioninės ir e, vietos valdžios struktūros ir dažnai gyvena programas dalyvauja taip pat ir e, privatus subjektai, mokslinio tyrimo institutai. E, tai šiame kontekste būtų prasminga kad visą procesą kontroliuo, kontroliuotų vienas patikimas kontroliuojantis asmuo ar institucija ir e, jo išvadomis remiantis būtų priimami kiti politiniai sprendimai. Vieno kontrolieriaus principų įgyvendinti būtina prielaida yra pasitikėjimas, išsamumas kontrolieriaus veiklos. Uh, griežtumas ir bendros taisyklės, kuriomis būtų užtikrinamas visapusiškas skaidrumas. Taigi, e, įvykdžius šias prielaidas būtų galima pagerinti mūsų kontrolės vykdomos kokybę ir optimizuoti kontrolės sąnaudas. Mes Taigi, kadangi mes e, žinome, kad įvairios programos yra įgyvendinamos e, per keliarius metus ir mūsų struktūriniai ir sanglaudos fondai negali finansuoti projekto per vienerius metus, o projektai yra planuojami, vystomi, po to finansuojami keliarius metus, todėl be E, metinio sąskaitų patvirtinimo Dar e, svarbesnis yra galutinis sąskaitų patvirtinimas pasibaigus projektui. Todėl komisijai buvo visada svarbu sumažinti biudžeto riziką ir ją vertinti kiekvienais metais, tačiau taip pat ir atsižvelgiant į daugiametį projekto gyvendinimo ciklą, turint omenyje, kad e, projekto gyvendinimo eigoje galimas įvairios korektūros, e, kai kurių klaidų, kurios buvo padarytos projekto eigoje, ištaisyti arba sankcionuoti galbūt negalima, tačiau būtų galima jas kompensuoti. <clears throat> Ir manau, kad būtent tuo ir yra suinteresuoti mūsų mokesčių mokėtojai ir tai geriausiai atitinka jų interesus. Kalbant apie klaidų e, korekciją arba ištaismą vėlesniais biudžetiniais metais, mes šioje srityje pasiekime nemažos pažangos, panaudojant biudžeto lėšas, siekdami, kad uh, <clears throat> tos neišvengiamos klaidų skaičius, kuris vertinamas 15 metais nuo 0,8 iki 1,5 procentų yra iš tiesų ženkliai mažesnis palyginti su kiekvienais metais arba skiriais metais numatomų klaidų lygių, kuris siekia nuo 3,8 iki 4,4 procentų. Kalbant apie finansinės korektūras, manau, kad reikia ir toliau optimizuoti šio klausimo sprendimą. Kita svarbi tema yra susijusi su procedūrų supaprastinimu. Diskutuodami su savo partneriais, kurie yra atsakingi už finansinių programų įgyvendimą, vietos projektų įgyvendinimą, atskaitomybę, tą skaitų tiekimą, Nuolat sulaukėme <clears throat> nusiskundimų dėl labai sudėtingų reikalavimų taisyklių. Reikalavimai ir taisyklės yra reikalingi, priešingų atveju negalėtume užtikrinti kontrolės ir be taisyklių ir atitinkamų instrukcijų e, kiltų grėsmė pasinaudoti Europos Sąjungos biudžeto lėšomis lengvabūdiškai arba jas netgi iššvaistyti, nepaisant to įvairius administracinius reikalavimus reikia optimizuoti, todėl komisija pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl naujos biudžeto sandaros. Mes tą darome siekdami pateisinti lūkesčius, kurie siejami su vidurio laikotarpio peržiūra, atitinkamomis procedūromis, siekiant modernizuoti biudžeto sudarimo patvirtinimo tvarką ir supaprastinti. Žinoma, mes neturime sėti ypatingai didelių vilčių su tuo, tai tikrai nepašalins visų sudėtingų reikalavimų ir e, skirtingų reikalavimų lygių galiojančio ES biudžeto lėšų panaudojimui ir galbūt e, mažoms valdybėms norinčioms įgyvendinti mažesnius projektus skirtus, pavyzdžiui, jaunimo žimtumui skatinti ir toliau bus pakankamai sudėtinga teikti prašymus šių lėšų panaudojimui, tačiau e, vis tik tai manau, kad e, reikia atsižvelgti mūsų partnerių lūkesčius ir siekti mažinti administracinę naštą. Taigi turime ir toliau palaikyti ryšius tarpusavėje, nesiekti pramušti galvą sienos. Mes savo pasiūlymus atitinkamus pateikėme ir per artimiausias savaitės paaiškės, ar jūsų parlamentas, jūsų komitetas juos atsižvelgs. Jeigu taip, tuomet mes galėsime pradėti taikyti biudžeto sandaros e, supaprastintus reikalavimus paskutiniesiems trims šios daugiametės e, finansinės programos metams. Paskutinė tema yra biudžeto lėšų panaudojimas orientuotas į rezultatus. Pritariu pirmininkės nuomonė, kad mes esame tik proceso pradžioje, privalome apibrėžti e, rezultatų savoką, apibrėžti tai, ką turime menyje kalbėdami į biudžeto lėšų panaudojimą siekiant tam tikrų tikslų, turime patvirtinti ne tik programinės lėšas, skaičius, skirti atitinkamus finansinius išteklius, turime apibrėžti ir savo siekiamus tikslus ir tik tokiu būdu galėsime atsakyti į klausimą, galtinai patvirtinant sąskaitas, ar tie tikslai išsikelti buvo pasiekti ir ar mūsų biudžeto lėšų panaudojimas buvo orientuotas į rezultatus. <clears throat> Komisija yra pasirengusi finansų metu pradėti su jumis diskusijas dėl tų tikslų apibrėžimų, rezultatų apibrėžimų, tam, kad žingsnis po žingsnio galėtume parengti bendrą nepolitinę strategiją. Taip pat ir šią sritį džiaugiuosi tuo, kad e, Mario Monti ir jo aukšto lygio darbo grupės pranešime dėl pridedamosios vertės kalbama ne tik apie pajamas ir nuosavus išteklius, tačiau e, taip pat ir e, apie išlaidas ir būtent išlaidų srityje pabrėžiama pridedamoji vertė ES lygių. Taigi šis pranešimas buvo mums labai naudingas, formuluojant savo mintis ir pasiūlymus dėl į rezultatus orientuoto biudžeto lėšų panaudojimo. Ir galiausiai visiems rūpi skaidrumas, panaudojant biudžeto lėšas ir atskaitomybė. Įgyvenidami įvairias priemonės pasit pasitelkdami metinės veiklos ataskaitas, generalinių direktoratų ataskaitas. Ir e, <clears throat> viešindami visas e, komisijos ataskaitas ir dokumentus tikimės prisidėti prie skaidrumo didinimo ir nešti čia savo indėlį. Labai ačiū uždėmesi, dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus, gavome jų labai daug raštu ir uh, bet pastarosiamis dienomis, per pastaras dienas jos yra atsak, atsakymai. Pirmininkė, noriu iš karto padėkoti už raštų pateiktus atsakymus į mūsų klausimus. Tų klausimų gausite ir daugiau. Esame dėkingi už atsakymus, nes manome, kad ta informacija labai svarbi mūsų darbui. Kolega Celės yra mūsų pranešėjas, taigi jam suteiksime žodį dabar. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Lazaru, Kevinai Kardifui mūsų auditoriams ir kolegoms už 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitą. Sveiki atvykę, ačiū komisijos nariai Ettingeriai, taip pat ir už jūsų sutiktą informaciją ir nekantri laukiu. Būsimo bendradarbiavimo 15 metai buvo ypatingi, kadangi tai buvo pirmieji nau, e, biudžetiniai metai naujai komisijai pradėjus veikti ir Kita vertus, e, jau antrieji daugiametės finansinės programos metai turime konstatuoti, kad daugelį sričių reikėjo apmokėti sąskaitas, kur, kurios buvo gautos už ankstesnę daugiametę finansinę programą, kuri baigėsi 13 metais. Taigi Čia mes pastebime du lygiai greičiai vykstančius procesus. Viena vertus užsibrėžiame tikslus susijusius su strategija Europo 2020 e, ir kartu reikia atsiskaityti už e, naujus komisijos tikslus, tuo tarpu dar lieka ir klausimų neįspręstų susijusius su e, ankstesnė finansinė Daugiametė finansinė programa, kuri baigėsi 13 metais, susidurime ir su papildomais iššūkiais, pavyzdžiui, migrantų krizė, pabėgėlių atvykimas, judėjimas link ES, Rusijos krize ir <clears throat> panašiais dalykais. Žinoma, visus šios reiškinius reikėjo nedelsiant reaguoti, svarbi pasitelkta priemonė. Čia buvo ES biudžeto lėšos ir lankstus jų panaudojimas. Jau e, minėjau daugmės finansinės programas, strategija Europa 2020 ir tai taip pat 7 metų daugmetė finansinė programa 5 metų. Politiniai galiojimai suteikti parlamentui ir komisijai, visą tai gali greitai sukelti sumaišti, taigi mums reikėtų pagalvoti, kaip visas strategijas ir programas geriau tarpusavėje suderinti, bet to pastebime praktiškai, e, galima sakyti, šešėlinių biudžetų infliaciją, makroekonominę pagalbą, netiesioginę administracinę paramą, tai yra finansinės priemonės, kurias e, taip pat įvertino audito rūmai. Ir kalbant apie ekonominį, socialinį, teritorinį bendradarbiavimą, šiomis priemonėmis pasinaudojama labai skirtingai turiu omenyje išmokamas lėšas, kai kurioms šalims, kai kurios šalis šimtų procentų pasinaudoja joms skiriamomis lėšomis, šiaurės Europos šalis, tuo tarpu pietų Europos šalis ten e, tų lėšų panaudojimas kartais siekia netgi mažiau nei 30 procentų jau yra mažiau negu 30 procentų yra išmokama, reikia pagalvoti, ar mes pasirinkome tinkamas priemonės. Patikos fondai taip pat buvo e, sukurti, turto fondai, e, čia vėlgi yra sudėtinga koordinuoti visus vykstančius procesus ir e, skaitomybė dėl to taip pat yra tas, kad atitikimas nesupaprastėja. Manau, kad auditorumai rūmai atlikdami vidurio laikotarpio peržiūrą pateikė labai naudingų, svarių rekomendacijų, reikia į jas atsižvelgti. Ateityje, rengdamas savo pranešimą dėl 15 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo, turėjau galimybę konsultuoti su ekspertų grupėmis, taip pat bus rengiama ir atitinkama konferencija dėl orientavimosi geresnė į rezultatus, galbūt mums reikėtų pasirinkti mm, tokį dinamiškesnį biudžeto vykdymo, dinamiškesnį biudžeto vykdymo procedūrą, e, kuri leistų lankščiau planuoti laiką, lėšų panaudojimą, biudžeto vykdymą, taip pat supaprastintų, leistų, į, e, leistų mums labiau orientuotis į rezultatus ir mažiau dėmesio skirti ilgalaikiam programų planavimui, o programos taip pat turėtų būti orientuojamos į politinius poreikius, o ne į finansinių daugiametės finansinės programos trukmę, tačiau į tai jūs jau komisijos norėjo ten gerai atsižvelgėte. Taip pat mes pageidautume, kad prieš steikiant finansavimą ir parmą iš ES biudžeto valstybės narės ir komisija privalėtų pagrysti ir įvertinti e, įgyvendinamų projektų būtinybę ir atinkamai iš anksto pagrysti pristatytus tikslus, kad būtų galima geriau orientuotis, kalbant apie brūto nacionalinės pajamos e, ir e, jų apskaičiavimą bendro nacionalinių pajamų. Skiriuose valstybėse narėse biudžeto kontrolės komitetui jau maždaug dviejus metus kėl klausimas, ar ši procedūra tapo pažangesnė tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį tarpusavio palyginamumą tarp atskirų valstybių narių. Vystomasis bendradarbiavimas atsižvelgiant į pastarųjų metų įvykius taip pat susilaukė daugiau dėmesio nei anksčiau. Manau, kad tai yra gerai ir e, taip pat e, manau, kad e, ir šias rytėje reikia pagalvoti, ar nebūtų galima dirbti geriau. Šiandien iš ryto kalbėjausi su kolegomis apie taikos užtikrinimo priemonę Afrikoje su DEFCO generalinio direktorato atstovais ir, ir jie pasiūlė pareikšti bendrąją, tiksliau atsisakyti bendrosios išlygos e, šilėšų panaudojimą, tačiau čia mes pastebime, kad kalbant e, apie šią e, taikos užtikrinimo priemonę Afrikai, <clears throat> pastebėta per pastaros metus audito ataskaitose labai daug spragų, taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu komisija ketina imtis, kad situacija pagerėtų, kad nebūtų priimami sprendimai už uždarų durų. Čia mes naudojame e, viešasis lėšus, taigi jos reikia panaudoti skaidriau, kalbant apie naują investavimo priemonę Afrikai, komisija rugsėjo 14 dieną pristatė ir nusprendė įsteigti Europos tvaraus vystimas fondą ir patvirtino atitinkamus sprendimus dėl garantijų fondo. Jam bus skiriama 140 milijonų eurų iš bendrojo biudžeto ir taip pat iš 11 Europos plėtros fondo. Klausimas, e, iš kur bus e, tiksliau paimami šie pinigai, ypač tam naujajam investicijų fondui kadangi remiantis kompetentingo komisijos nario pateiktą informaciją gruodžio mėnesį, didžioji dalis finansinių išteklių turėtų būti paimti iš Europos vystimosi fondo rezervų, iš Europos plėtros fondo rezervų. Aš buvau nustebęs šiek tiek komisijos nario atsakymų, nes iki šiol buvo tvirtinama, kad visi projektai yra ilgalaikiai, kad rezervo nėra ir lėšos yra tinkamai panaudojamos, o dabar paaiškėjo, kad vis tik tai šiam naujam E, patikos fondui yra skiriama nemažai rezervo lėšų. Taip pat dėl personalo noriu paklausti. Vienas e, savižudybės atvejis e, įvyko komisijos darbuotojų ar tyrimo eigoje paaiškėjo aplinkybės šio nelaimingo atsitikimo ir buvo tinkamai sureaguota. Dar vienas dalykas, tai yra Elgesio kodeksas, jau daugelį metų Biudžeto kontrolės komitetas ragina pakeisti, peržiūrėti galiojančias taisyklės. Praėjusiais metais komisija buvo paraginta apibrėžti interesų konfliktus komisijos narių, baigusiai eiti savo pareigas ir praėjusiai eiti, pradėjusiai eiti naujas, taip pat nustatyti aiškius kriterijus papildomai profesiniai veiklai ir e, prailginti e, su komisijos nario veikla nesusijusio darbo laikotarpį arba prailginti <clears throat> laikotarpį, per kurį komisijos narys buvęs negali dirbti e, interesų konflikto akivaizdoje iki trijų metų. Taip pat e, noriu paklausti, kad nebuvo, kodėl nebuvo kreiptas į etikos komisiją, baigus <clears throat> kai kuriems komisarams eiti savo pareigas ir kodėl. Ir e, pasaulio bankui mokamos tam tikros kompensacijos už jo veiklą tiesioginę. Tam tikrais atvejais, taip pat kalbant apie bendrą sąskaitų patvirtinimą, parlamentas to reikalauja jau daugelį metų, kad komisija patvirtintų visas bendras sąskaitas ir bendrą klaidų skaičių. Ir tai taip pat e, apriepia ir visas finansinės korektūras. Taigi, ką komisijos nariai jūs manote apie šį reikalavimą Olafo generalinio direktoriaus interesų konfliktas e, Belgijos e, kompetentingos institucijos. Liko tinkamą tyrimą susijusiu su būsio komisijos nario daly veikla. Ar komisija e, priėmė sprendimą panaikinti Olafo generalinio direktoriaus teisinę neliečiamybę, ar jūs pritarėte mano nuomonė, kad dėl šių veiksmų nukentėjo komisijos ir Olafo reputacija ir kad užtikrinsite, ar, ar užtikrinsite, kad Olafo generalinis direktorius, kol bus atliekamas tyrimas, bus nušalintas nuo savo pareigų. Taip pat e, Europos prokuratūros tarnyba, kaip bus pasiskirstama tarpusio funkcijomis tarp šios Europos prokuratūros naujos tarnybos ir Olafo Taip pat dėl rezultatų rodiklių nustatymo. Pirmojo rodiklio žemės ūkio sričiai čia susidūrėme su rimtomis problemomis, nes negalėjome nustatyti nei tikslaus ūkininkų skaičiaus ES, neapskaičiuoti jų pajamų. Kokiu veiksmu komisija ketina imtis, kad čia atsirastų daugiau aiškumo Vykstant komisijos nario Moedo išklausimus praėjusią savaitę sužinojome, kad septintoji pagrindų programa bus įgyvendinama su septyniarių metų e, dėlsa. Ar ketinti pasiūlyti čia taikyti N plus 1 ar N plus 2 taisyklę? Strateginių investicijų fondas išlieka labai svarbi tema. Mes ištum apie tai, ar turėtų būti pratesama šio fondo veikla, kad būtų galima toliau finansuoti ilgalaikius infrastruktūros projektus. Šiuo metu svarstama, kaip būtų galima pakeisti finansinį reglamentą, kad būtų galima prasmingai tarpusai susijęti ESIF ir EFSI. Man šiuo metu nepakanka vaizduotis, kaip būtų galima tą padaryti, kadangi šios priemonės yra pakankamai skirtingos, taigi kyla klausimas, ar komisija ketina, jeigu bus pratesta EFSI fondo veikla ir bus išsiaiškinta iš kokių šaltinių jis bus finansuojamas, aš tikrai nemanau, kad kolegos iš kitų komitetų, pavyzdžiui, transporto, būtų labai sužavėti, jeigu <clears throat> mokslinio tyrimų pagrindų programa arba infrastruktūros tinklų sungimo priemonė dėl to nukentėtų iš regioninių Regionų plėtros komiteto kyla klausimas, ar galima tikėtis, kad EFSI priemonė galėtų pakeisti struktūriniai fondai. Manau, kad vienas iš e, Europos politikos ramščių e, reiškia taip pat ir sanglaudos politika ir būtų galima salos fondus pasitelkti, tačiau apie tai dar galėtume diskutuoti. Ir pabaigai noriu padėkoti už tai, kad išsamei atsakėte į 64 mūsų pateiktus klausimus. Raštu aš dar trumpai norėčiau papildomą klausimą užduoti dėl 33 klausimų. Um, 57 tūkstančių eurų buvo nuspręsta sumokėti uh, už politiko žurnalą, ar uh, tai yra suma, kuris skirta reklamai pirkti, ar abonementams įsigyti, ar uh, redakcinio turinio informaciją už straipsnius turi apmokėti. Toks būtų mano paskutinis klausimas. Pirmininkė. Taigi, kadangi klausimų kiekvienas mes užduodame ištisą pundą, tai dabar komisijos nariui leisime juos ir atsakyti. Gerai. Pirmiausiai pritariu e, nuostatai, kad reikia daugiau lankstumo tam, kad ES lygių galėtume e, tinkamiau įvykdyti užduotis, su kuriamis susidurėme, minėjote e, migracijos temas, pabėgėlių klausimus, vystamosios pagalbos fondą Aš esu tikras, kad artimiausiais metais e, ir toliau reikės skirti lėšų šiems fondams iš ES biudžeto ir netgi daugiau lėšų, kodėl aš taip tvirtinu, e, šiek tiek atsiribodamas nuo šios diskusijos dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Buvo pareikštas susirūpinimas, kad pinigai, kurie skirti pabėgėlių integracijai, e, vystamai pagalbai ir e, išorės sienų stiprinimui, bus perkelti iš struktūrinių fondų. Ir būtent e, aš manau, kad tokia pozicija yra netinkama ir toks skaldimas mūsų yra netinkamas. Struktūriniai fondai buvo ir liks svarbus infrastruktūros projektai, <clears throat> atstumų mažinimas tarp atskirų ES šalių gyvenimo lygio kelimas yra ir toliau e, svarbios sritis ir jeigu mes manysime padėti trečiųjų šalių pabėgėliams e, infrastruktūros projektų sąskaitą, tai nuo to nukentės ir vieni, ir kiti. Tai reiškia, kad svarstydami kitą daugiametę finansinę programą turėsime sakyti savo į klausimą, ar reikia skirti papildomų lėšų <clears throat> dabartiniams infrastruktūros projektams ir e, Taip pat atsakyti savo klausimą, ar pabėgėlių integracijos projektai, kiti panašus pobūdžio projektai sukuria pridamą vertę ES lygių. Mes šio klausimo neišvengsime, turėsime jį svarstyti. Kalbėjote apie šešėlinius biudžetus. Manau, kad per pastaruosius dviejus, trejus metus turėjome priežasčių, ir čia buvo paminėti kai kurie biudžetai, jūsų kolega biudžeto komiteto pirmininkas Artvy nekartą kritiškai vertino tų papildomų biudžetų skaičių, jų mastą, papildomų šešėlinių biudžetų. Buvo priežasčių, dėl kurių reikėjo sukurti, pasitelkti nu, kai kurias naujas priemonės, tačiau per temiausius metus dėsiu visas pastangas, kad šalutinių biudžetų skaičius e, nesiverštų toliau per kraštus ir tam, kad e, tos lėšos, kurios e, priklauso ES biudžetui, jo kontekste ir būtų panaudojamos. Minėjote patikos fondus. Man taip pat labiau patiktų, jeigu pasitokdami bendrijos metodą e, gautume atinkamas įmokas į ES biudžetą ir galėtume jas administruoti bendrai, tačiau atvirkščiai galiu pasakyti, kad e, geriau jau e, panaudoti ES biudžeto lėšą siekiant ES tikslų, nei apskritai jokių lėšų neturėti. Todėl toks patikos turto fondas veikiantis ne biudžeto kontekste gali atitikti ES politinius tikslus jo lėšus ir skatinti Europos integraciją. Dar vienas pavyzdys. Man labiau patiktų, jeigu Europos investicijų banko pagrindinis akcininkas būtų Europos Sąjunga. Tačiau taip nėra. Tačiau geriau jau mums turėti Europos investicijų banką, kurio akcininkai yra valstybės narės ir kuris yra glaudžiai susijęs su ES politiniu tikslu gyvenimu, ar nei apskritai neturėti jokio Europos investicijų banko. Nepaisant to, mano tikslas ir toliau lieka mažinti finansinių e, srautų nesusijusių su ES biudžetu e, skaičių ir e, kryptis ir vis labiau jas integruoti ten, kur įmanoma ES biudžetą struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Minėjote, iš tiesų čia susidurėme su viena problema. Daugiametės finansinės programos pradžioje lėšų panaudojimas vyko labai lietai ir paskui laikui bėgant procesai greitėjo. 2015-2016 metais susidūrėme su rimtais ištekliais dėl papildomo finansavimo. Ir uh, <clears throat> sąskaitų apmokėjimų, kurios, kurios buvo pateikiamos už pasibaigusią daugiametę finansinę programą ir mes dėsime visas pastangas, kad 20 metais tokios situacijos išvengtume. Antra problema susijusi su tuo, kad ne visos valstybės narės ir jų regioninės struktūros sugeba e, pasinaudoti e, įvairiems projektams finansuoti skirtomis ES biudžeto lėšomis. E, čia mes galime prisimti tik dalinę atsakomybę dėl skirų valstybių narių nesugebėjimo lėšas panaudoti, mes galime tik tai e, jas konsultuoti, teikti geriausiai manoma pagalba tam, kad e, jos galėtų investuoti ir pasinaudoti numatytomis lėšomis įvairių projektų finansavimo. Galbūt e, reikėtų toliau stengti supaprastinti kriterijus tam, kad e, būtų sumažinta administracinė našta ir ypač mažesni regionai, e, mažiau pajėgumų turinčios administracinės struktūros galėtų tomis lėšomis lengviau pasinaudoti. Pavyzdžiui, Graikijos atveju mes sumažinome e, nuo savo finansavimo dalį 10 procentų tam, kad nekiltų papildomų problemų pasinaudojant ES paramą. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl bendrų nacionalinių pajamų ir e, jų apskaičiavimo metodikos skaidrumo Europos audito rūmai šiam klausimui skyrė dėmesio ir kartu su mumis prie išvados, kad bendrų nacionalinių pajamų skaičiavimo metodika siekiant įvertinti valstybių narių indėlį ir įmoką, įmokų Europos Sąjungos biudžeto dydį yra pakankamai sudėtinga, tačiau pasitelkus atitinkamas profesinės žinias, tą metodiką galima suvokti ir e, yra pakankamai harmonizuota. Nepaisant to, manau, būtų neblogai, jeigu įmokos ES biudžetą <clears throat> apskaičiuojamas pagal meras nacionalinės pajamos, kuris šiuo metu sudaro 70 procentų viso biudžeto, būtų skaičiuojamos paprasčiau. Šiandien mes tačiau galime Jums pristatyti išsame informaciją apie tai, kad bendrų nacionalinių pajamų apskaičiavimo metodika yra pakankamai e, teisinga, pakankamai sąžininga ir aiškiai suvokiama. Dėkoju Jums už tai, ponė Celeri kad paminėjote metinių ataskaitų klaidų apimtis ir būtinybę e, pasižvelgti finansinės korekcijas tam, kad būtų galima susidaryti įspūdį apie tai, kiek iš tiesų yra išvaistama ES biudžeto lėšų e, tam, kad e, mūsų piliečiai ir mokesčių mokėtojai aiškiau suvoktų, kaip veiksmingai yra panaudojamos ES biudžeto lėšos. Olafo atžvilgių man tenka tik ribota atsakomybė. Olafas yra nepriklausoma institucija, kuri vykdo savo funkcijas. Aš atsakingas už Olafo aprūpinimą personalu, materialiniais ištekliais, už e, Olafo administracijos veiklą, tačiau veiklos prioritetus Olafas nusistato pats, žinodamas, e, kokia buvo situacija per pastaros metus ir nenorėdamas jos vertinti. Galiu tik patikinti Jūs, kad dėsiu visas pastangas tam, kad e, parenkant naująjį Olafo generalinį direktorių kas turėtų būti padaryta kitų metų pradžioje. <clears throat> Šiam žingsniu pradėsime e, renktis jau šių metų trečiąjį ketvirtį, kandidatus svarstysime ir trumpai jų, jų sąrašą taip pat su jumis, tam, kad užtikrintume ir pasiektume, jog naujasis generalinis direktorius turėtų kuo didesnį OLFO kontrolės komiteto pasitikėjimą, jūsų komiteto pasitikėjimą, viso parlamento, tarybos ir komisijos pasitikėjimą uždavėte klausimą apie tai, ar strateginių investicijų fondo mm, galėtų strateginių investicijų fondas galėtų pakeisti struktūrinius fondus. Aš manau, kad tokia nuostata yra netinkama. E, garantijų priemonės yra veiksmingos, tačiau negalima jas pasitelkus pasiekti visko. Daugelį projektų reikia ir finansinės paramos, tai yra pinigų srautų. Žinai, ta dalis e, sviruoja nuo 20 iki 80 procentų. Infrastruktūros projektai, tai yra visuotinės svarbos projektai, dažnai yra gyvendinami tik pasitelkus bendrai finansavimą. Ankstesnėje mano veiklos srityje, pavyzdžiui, plačia juostis interneto ryšys ir <clears throat> stiklo plošto kabelių tiesimas e, nutiesti stiklo pluošto kabelį iš vienos vietovės į kitą e, įmanoma turint tik tai konkrečias finansinės lėšas, o ne tik užtikrinus arba suteikus garantijas tam, kad būtų galima užtikrinti lėšų panaudojimo rentabilumą. Todėl struktūriniai fondai toliau bus reikalingi ir naudojami ekonomikai skatinti, žemės ūkiai skatinti, aplinkosaugos projektams įgyvendinti ir e, struktūrinių fondų lėšos e, busimoje daugiametėje finansinėje programoje ir toliau atliks labai svarbu vaidmenį, gali svedmuo strateginių investicijų fondo lėšomis būti tik papildytas, tačiau nepakeistas. <clears throat> EFSI fondo uh, paskirtis ir funkcijos komisijos buvo aiškiai apibrėžtos, jas pristatė rugsėjo mėnesį komisijos pirmininkas, esame pasirengę strateginių investicijų fondo e, veiklą pratesti 19 ir 20 metams, galbūt netgi atlikti parengiamuosius darbus ir tam, kad busimoji komisija ir busimas parlamentas galėtų tęsti šio fondo veiklą padidinti apimtis nuo 312 iki 500 e, milijardų arba galbūt netgi padvigubinti iki 640 milijardų eurų. Tolesnius pasiūlymus komisija pristatys pristatydama 18 metų biudžetą ir e, taip pat pristatydama daugiametę finansinę programą laikotarpį po 20 metų kartu su jumis, žinoma, viską prieš tai apsvaršius horizontus. 2020 ši programa įgyvendinama sėkmingai ir europiečiams vertėtų daugiau mm, dėmesio mm, biudžete skirti mokslinio tyrimų programoms, taip kaip mm, elgėmės nuo 7 iki 13 metų. Manau, ir toliau reikėtų didinti Horizontas 2020 programos finansavimą ar uh, reikėtų pasitelkti N plus 1 ar N plus 2 metodiką, dėl to apsispręsime vėliausiai po metų, kuomet galėsime įvertinti projektų įgyvendinimo pažangą, dėsiu visos pastangas, tačiau, kad kolega Moedas galėtų pasinaudoti ir panaudoti kiekvieną eurą e, pagal Horizontas 2020 programą ir kad nereikėtų gražinti į biudžetą nepanaudotų lėšų. Dėl EPOL darybos e, tęsiasi ir toliau tikimės, kad taryba bus linkusi pritarti Europos prokuratūros sukūrimui, kurie atitiktų valstybių narių interesus tam, kad būtų galima ES lygių veiksmingiau tirti nusikalt, nusikalstamas veikas susijusias su ES lėšų netinkamu panaudojimu ar sukčiavimu. Mes nenorime pakeisti nacionalinių prokuratūrų, nacionalinių e, teisės saugos sistemų, norime tik tai jų veiklą tinkamai papildyti ir čia darybos tęsiasi, e, kalbama apie tai, už kokias sėdis turėtų būti atsakinga prokuratūra, kokias valstybės narės dalyvaus, kokias ne šiame projekte, tačiau aš galiu prisimti visą atsakomybę dėl to, kad e, pradėjus veikti Europos generalinį prokuratūrai, Olafo funkcijos ir užduotis nenukentės ir nesusilpnės. Todėl aš labai jautriai reaguoju į pasiūlymus e, perkelti dalį Olafo personalo dirbti į e, Europinės prokuratūros struktūras. Kalbėjote apie savižudybės atvejį. Aš e, galiu jūs tik patikinti, nekomentuodamas dabar atskirų atvejų, kad komisija per pastaruosius metus dėjo labai daug pastangų tam, kad e, pagerintų darbo sąlygas, e, labiau motivuotų savo darbuotojus ir <clears throat> kaip galima anksčiau pastebėtų išsekimo, psichologinio išsekimo atvejus darbo vietoje tam, kad uh, darbuotojai neprarastų motivacijos, nusiviltų savo karjerą arba imtųsi dar e, drastiškesnių žingsnių. Kiekvienas savižudybės atvejis e, yra labai e, liūdnas reiškinys, tačiau mes Mes norime, kad nebūtų nei vieno tokio atveju, tačiau mes <clears throat> dedame visos pastangas, kad e, ir toliau komis, darbas komisijos struktūros išliktų patrauklus, toks jis ir yra. Afrikos taikos palaikymo priemonė ir bendrasis investicijos į kaiminį kontinentą Akivaizdu, kad jeigu norime tikėtis sėkmės, mums reikia papildomų lėšų, tačiau e, dėl jų skirimo negali nukentėti kitos programos, todėl turime turėti galimybę lankščiai perskirstyti biudžeto lėšas, pasinaudoti rezervo lėšomis, tačiau jeigu valstybės narės Europos Sąjungai paveda atstovauti valstybėms narėms Malėje, Nigerijoje, Eritrijoje ir Palestinoje. Tai manoma šią užduotį gyvendinti tik tai skiriant papildomų lėšų įvairiams projektams įgyvendinti tam, kad būtų pateisinti lūkesčiai. Tai e, kalbant apie mano ankstesnę, e, mano pirmtakė, kolegė Georgijeva ir jūsų klausimus, aš manau, kad e, tikrai atitinka Europos interesus. E, tą aplinkybę, kad e, tikrai patyrusi kolegė dabar perėjo dirbti į tarptautinį, e, į tai šią struktūrą ir kuo daugiau europiečių bus e, jungtinės tautose, pasaulio bankė, tarptautinėme valiutos fonde patyrusių Europos <clears throat> struktūrų tai, kad po breksito Europoje liks tik tai 5 procentai pasaulio gyventojų, mes turime aiškiai suvokti, kad e, kiekvienas aukštos pareigos, kurias užima Europos atstovai pasaulinėse organizacijose, yra mums naudingos, todėl aš palankiai vertinu šį reiškinį, juo padidės Europos įtaka pasaulyje ir taip pat e, tokiu būdu prisidėsime prie šių tarptautinių organizacijų darbo kultūros su europinimo ir e, tikrai jos dabartinės užimamos pareigos e, niekaip nesikerta su anksčiau užimtomis, taigi čia mes negalime kalbėti apie jokį interesų konfliktą. Jeigu leisite, ponia pirmininkė, užduos klausimus dėl politiko leidinio. Tikrai mes nenorime daryti kokios nors įtakos šio leidinio redakcijai. Galiu Jums pateikti tinkamą informaciją. Ir raštu šiam leidiniui buvo sumokėta tam tikra pinigų suma tam, kad komisijos tarnybos galėtų e, elektroninės skaitminę formą parsisiųsti politiko leidinio skelbimą informaciją ir turinį. Ačiū. Labai ačiū. Penki kolegos paprašė žodžio. Pirmasis, kurio prašau kalbėti labai trumpai, yra kolega Liberatskis. Bardzo Pani Przewodnicząca. Może zacznę trochę nietypowo, mianowicie od tego, żeby wyrazić uznanie zarówno dla Pana Komisarza Attingera. Dziękuję. Pradėsiu truputį neįprastai, nes e, pirmiausiai norėčiau kalbėti apie audito rūmus. Dėkoju komisijos nariui už jo komentarus ir turiu mm, jam klausimų taip pat. Visų pirma, ar jūs pritarėte kontrolės grandinės optimizavimui? kad būtų užtikrinta tinkama kontrolė. Kontrolės tikimybė yra pakankamai aukšta ir kontrolė turi nustatyti tam tikras, turi turėti tam tikras pasiekmes, teigiamas arba neigiamas. Ir kaip jūs ir sakote, Mes e, turime užtikrinti, kad e, visos lėšos būtų tinkamai panaudojamos. 2015 metais, kaip e, ir buvo pabrėžta, 15 metai yra finansinė perspektyva antrieji metai. Jūs kalbėjote apie 8 milijardus Jūs minėjote 8 milijardus eurų prieš tai buvusių finansinių perspektyvų kontekste ir apie 2 milijardus iš e, šių, šių perspektyvų laikotarpio. Tai yra tam tikras signalas, nes tai rodo iš principo, e, kad yra vėluojama ir kad vėluojama pakankamai smarkiai. Ar taip yra todėl, kad e, biudžetas valstybėse narėse nėra numatomas daug, daugiametės perspektyvos perspektyvoje 17, 18, 19, 20, galbūt visą tai sudedama kartu. Kaip mes galėtume įtikinti valstybės narės, kad e, sanglaudos fondas, socialiniai fondai, visi šitie biudžetai būtų mm, planuojami septyniems metams, kaip ir daugiametės finansinės programos atveju. Jeigu mums pavyktų tai pasiekti, tai būtų labai gerai. Toliau. Supaprastinimas. Apie supaprastinimą kalbama daug ir visur, bet čia reikia siekti konkrečių rezultatų. Manęs neįtikina tai, kad mes uh, į tai žiūrime kaip e, į tikslą, ar, bet ar mes galime ją aiškiai apibrėžti ir ar aiškiai suprantame, kaip turime siekti to tikslo. Ir kalbant apie įplaukas ir, ir išlaidas, tai įplaukų atvejus kalbat apie tam tikras priemonės. Tik tai apie, tradi apie tradicinius nuosevus, apie tradicinės uh, įplaukas. Ir čia jūs kalbėjote apie sukčiavimą PVM, uh, e, su PVM. Ar galima tikėtis čia pažangos? Nes tas sukčiavimas turi labai daug neigiamų pasiekmių, be kita ko jisai kenkia ir ES įvaizdžiui. Aš e, galbūt ne visiškai teisingai supratau, ką jūs sakėte šituo klausimu, nes jeigu aš teisingai supratau, tai čia kalba sukosi apie strateginių lėšų ir investicijų panaudojimą. Ponas e, Celer sakė, jog transporto komitetas turės daug pastabų, bet tai tas komitetas bus ne vienintelis. Norėsintis pateikti daug e, pastabų. Kalbant apie tai, kad e, šešios valstybės narės šešiose valstybėse narėse sukoncentruota 70 procentų strateginių investicijų. Jeigu Junkerio planas yra numatytas kitiems tikslams, tai gali kilti esminių problemų čia. Todėl aš norėčiau, kad būtų siekiama užkirsti kelią papildomų problemų e, kilimui ir tų papildomų, taip sakant, sluoksnių pridėjimui. Ne, noriu žinot, ką Jūs apie visą tai galvojate. Panas Flanagan. <clears throat> Uh, uh, Pone komisijos nary, kalbėdamas apie valstybių narių įmokas, Jūs sakėte, kad dabar sistema yra pakankamai sąžininga. Aišku, gerai, kuomet sistema yra sąžininga ir, ir visiems tinkama. Tačiau jūs e, žinote, kad e, ta sistema 15 metams ir Airijos įmokams 16 metams var, vargu, ar tokia yra. Aš esu iš Airijos 15 metais mes e, turėjome iš tikrųjų mes nebuvome labai turtingi. Pas mus augimas 26 procentų buvo, nors mes nesam labai turtingi ir Ferrari nevažinėjom. Aš tik tai noriu paklausti, ar iš tikrųjų sistema nustatanti tas įmokas iš tikrųjų yra sąžininga ir ar, ar remdamėsi e, BVP kriterijum ar viską teisingai darom, nes mes žinome, kiek yra Ailijoje neturtingai gyvenančių žmonių. Juk to BVP, maitintis to BVP mes negalime. Mes duosime virš 200 milijardų daugiau šiais e, metais. Jūs taip pat paminėjot tam tikrus rezervinius e, išteklius. Ar e, ar 20 6 procentai žuvininkystės e, zonų ir 24 procentai gali būti laikomi kaip e, Airijos nusavybė, nes e, dėl šitų dalykų mes manome, kad taip pat sistema nėra pakankamai teisinga. Ar jūs galit pat patvirtinti jūsų teiginį, kad dabartinė sistema yra sąžininga? Uh, thank you, Chair. Can I also thank the, the Court and the, uh, the Commissioner and... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš uh, norėčiau padėkoti komisijos nariui ir kitiems kalbėtojams už komentarus. Mes uh, ilgai diskutuojam su komisija apie klaidų procento mažymą ES biudžete, kalbam taip pat apie supaprastinimą ir uh, aš džiaugiuosi aukšto lygio grupės darbo rezultatais dėl supaprastinimo. Šitie dalykai taip pat aptariami regi komitete ir biudžeto komitete ir aš suprantu, kad nėra e, lengva to pasiekti. Bet kita vertus mes turime užtikrinti, kad lėšos yra panaudojamos e, tinkamai ir veiksmingai, bet sunku čia pasiekti tinkamą pusiausvyrą. Aš e, taip pat e, minėjau aukšto lygio grupės ataskaitą dėl uh, E, supaprastinimo. Jie e, savo rekomendacijose siūlo, jog e, turime supaprastinti sąnaudas. Žinome, kad ekst post, kad kokios kyla sąnaudos operatoriams dėl ekst post. Uh, ataskaitų. Ar čia įmanoma pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp supaprastinimo ir išlaidų tinkamumo e, tikrinimo. Toliau kitos e, rekomendacijos omnibus pasiūlymo kontekste Jūs ir pranešėjas truputį komentavo šitos dalykus, bet man kyla nuogastavimų dėl šitų dalykų. Aš manau, kad e, čia gali būti precedentas laikotarpiai po 20-ųjų e, metų ir jūs e, turite užtikrinti, kad sangaldos fondai ir regioniniai fondai būtų naudojami po ir po to laikotarpio tinkamai. Mes turime po 20 metų ir toliau užtikrinti sanglaudą. Ir aš norėčiau, kad jūs taip pat pabrėžtumėt šį aspektą ir pritartumėt tam požiūriui. Kalbant apie finansinės priemonės ir struktūrinius fondus bei jų sąsąją, tai mums čia reikia tam tikrų saugiklių. Mes turime užtikrinti, kad yra konsultuojamasi su uh, regionais pakankamai iš anksto. Taip pat e, turime užtikrinti, kad EFSI lėšos, kurios e, ateina iš e, struktūrinių fondų, taip pat būtų panaudojamas atsižvelgiant į, į, į geografinius aspektus labai sunku realiai patikrinti, ar tinkamai panaudojamos lėšos EFSI fondo e, srityje. Čia tie perkelimai iš e, struktūrinių fondų į EFSI, kai vyksta, ar iš tikrųjų įmanoma viską patikrinti ir užtikrinti, kad viskas yra daroma tinkamai. Señora presidenta, eh, señor comisario, permítanme. Marcelo Franco. Dėkuoju. Aš e, taip pat norėčiau Jums padėkoti ir e, pasveikinti Jūs. Jūs e, kalbėjote apie skaidrumo kriterijus ir patikimumo kriterijus. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui, ponė komisijos nariai. Aš norėčiau grįžti prie kito aspekto, prie motivacijos prie tarnautojų motivacijos, nes tai yra susiję su darbo veiksmingumu ir kompetencija. Ir čia turiu keletą klausimų jums, ponė komisijos nary. Praeitie mes esame jau kalbėję apie tai, kad uh, šioje srityje viskas vyko kaip ir e, neblogai. Žinome, kad e, postų skaičius didėjo 15 metais, ar jisai didės maždaug 5 e, procentais 17 metais dėl jūsų projektų su Olafu. Norėčiau paklausti, Kaip toliau vyks bendradarbiavimas su, tarp jūsų generalinio direktorato ir Olafo? Taip pat e, jūsų atsakymuose į klausimyną mačiau, kad e, ten minima 50 e, nevyriausybinio organizacijų, kurios yra humanitarinės paramos gavėjos. Čia kalba sukasi apie 7 140 milijonų dolerių, ar jūsų generalinis e, e, direktoratas domisi šitais reikalais ir ar jūs žinote, koks yra klaidų procentas, kalbant apie tas 50 organizacijų. Aš taip pat paprašiau žodžių. Noriu tris klausimus užduoti ir pratesti kolegų Celerio ir Bono mintis ir klausimus dėl strateginių investicijų fondo. Bandoma mums neteikti jokios informacijos dėl EPSI, noriu užduoti klausimą auditorumams, ar tiesa, kad rengiant specialią ataskaitą dėl EPSI, jums Europos investicijų bankas nepateikė tam tikrų duomenų, norėčiau išgirsti atsakymą iš auditorumų, o iš komisijos norėčiau išgirsti komisijos nario štai kokios informacijos svarstant omnibus, mes e, norėjome nustatyti 85 procentų dotacijų ir 5 procentų finansinių priemonių tarpusio santykiai, tačiau finansinės priemonės tokia atveju nulemtų viską. Mes negalime taikstytis su tokia situacija, kadangi <clears throat> nukentėtų šiuo atveju e, parlamentinė kontrolė, lėšų panaudojimo aiškumas mums yra labai svarbu ir savo darbą palengvinti, tačiau šį e, pasiūlymą įgyvendinus taip neatsitiktų. Dar vienas klausimas yra dėl dvigubos kontrolės. Mes e, labiau nei bet kuris kitas komitetas siekiame kad būtų taikomas vieningas auditas, tačiau kiekvienoje audito ataskaitoje yra skundžiamasi dėl valstybių narių kontroliuojančių institucijų nepakankamos darbo kokybės. Tai šiuo pasiūlymu mus tiesiog bandoma kvailinti ir mes negalime viena vertus matyti visos tos kritikos Ir e, vertinami komisijos pateikimo strategiją puikiai matome, kad esame labai nutolę nuo savo tikslų, o pagal omnibus reglamentą apskritai vos nebūtų uždraudžiama kontroliuoti dar papildomai. Aš e, manau, kad e, tokia pozicija visiškai netitinka reikalo smės. Dar vienas klausimas susijęs su personalo statutu Rengiant e, pastarąją reformą mūsų komitetas e, daug dėmesio skiria klausimui dėl automatiško kilimo pareigose kas dviejus metus, todėl džiaugiamės, kad e, pasiekus AT12 kategoriją kilimas karjeros laiptais įmanomas tik tai aukščiausio rango pareigūnams, tačiau manome, matome dabar, kad 2016 metais 27 procentais daugiau aukščiausios grandies pareigūnų buvo paaukštinti nei anksčiau, o kalbant apie e, vyr padėjėjus, tai paaukštinimų buvo 51 procentų daugiau nei ankstesniais metais. Čia, reiškia, tikslingai yra apeinamos statuto nuostatos, taigi mm, Laukiame iš jūsų komisijos norėti tinkamą paaiškinimą, kodėl taip yra. Prašau jums žodis, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, komiteto nariai. Klausimas susijęs su kontrolės dažniais ir vieninga kontrolės procedūra. Aš E, vis tik tai savo veikloje remiuosi pasitikėjimu kitomis institucijomis principų, o ne atvirkščiai. Tačiau dažnai viskas gali apvirsti aukštinkojomis. Europos Sąjunga neturi jokių tarpinės grandies institucijų ir valstybės narėse vietose veikiančių savo tiesiogiai pavaldžių institucijų, mes naudojamės valstybių narių atitinkamų struktūrų teikiamą informaciją, savivaldybių struktūrų, regioninių struktūrų ir ta situacija nepasikeis. Tai reiškia, kad iš esmės mes esame priklausomi nuo jų teikiamas informacijos susijusius su teisės aktų, kitų ES lygių priimtų sprendimų įgyvendinimu. Ir e, būtent valstybės narės turi įgyvendyti mūsų rengiamus ir tvirtinamus teisės aktus, priešingų atveju ES taptų neveiksminga. Taigi tai pasakytina ir apie atskaitomybę, tą skaitų tiekimą ir už pateiktų ataskaitų kontrolę bei vertinimą, kadangi didžioji programų dalis yra finansuojama bendrai. Tai lėšos yra skiriamos tik tuo atveju, jeigu valstybės narės, regioninės arba vietos struktūros skiria savo finansavimo dalį iš atitinkamų savo biudžeto. Todėl mūsų partneriai vietose patys yra suinteresuoti, kad lėšus būtų panaudojamos tinkamai, gyvenant atitinkamus projektus ir kad finansinės investicijos būtų sėkmingos ir tikslingos. Tačiau, nepaisant to, turiu sutikti su teiginiu, kad jeigu gauname tinkamos informacijos dėl netinkamo lėšų panaudojimo arba jeigu gauname informacijos apie tai, kad vienu ar kitu atveju administracinės struktūros elgesi netinkamai, tai tuomet jau kontroliuojančios institucijos turi atlikti savo pareigas. O tai reiškia, kad e, priimdami sprendimus dėl atsitiktinių patikrų mes turime vadovautis to principu, ar e, buvo ar nebuvo pateisintas mūsų vienu ar kitu atveju parodytas pasitikėjimas. Kad e, ir ateityje reikės koreguoti pasitaikančius klaidas, tai akivaizdu. Tačiau tai nereiškia, kad mes visuomet turėsime kontroliuoti kelis kartus, tačiau neturėsime ir būti naivus. Taigi siekdami užtikrinti šią pusiausvyrą, komisija stengsis, kad e, kontroliuojančių institucijų veiklos e, efektyvumas būtų kuo didesnis. Su kokiamis problemas buvo susidurima gyvenant dabartinę daugiametę finansinę programą vadovo taryboje, likus kelioms dienoms iki kalėdų buvo priimti atitinkami sprendimai. <clears throat> Tai reiškia, kad e, tos finansinės sąlygos, kurios turėjo įsigalioti 14 metų sausio 1 dieną, iš tiesų įsigaliojo daug vėliau. Aš, nepaisant e, tos tikrovės, negaliu su tuo taikstytis. Aš negaliu taikstytis to, kad komisija 17 metų pabaigoje turi pateikti savo pasiūlymus dėl e, naujos daugiametės finansinės programos, kuri prasidės 21 metais. Aš nemanau, kad taip elgtis yra išmintinga, tačiau tokia tvarka e, galiojanti Europos biudžeto sandaras ir jūsų taip pat patvirtinta. Ar mes <clears throat> šių metų gruodžio mėnesį turėsime pakankamai informacijos apie breksito padarinius, apie migracijos situaciją 2020 metais, apie regionų situaciją 2020 metais. Aš manau, kad visi suinteresuoti subjektai e, turėtų svarstyti būsimą daugiametę finansinę programą jos įgyvendinimo laikotarpiu labiau priartėjus. E, tačiau taip pat suprantu, kad e, jeigu vėliau pradėtume svarstyti būsimą daugiametę finansinę programą, tai jau priartėtų būsimo Europos parlamentų rinkimų data ir Europos parlamentas prarastų mažiausiai pusmetį, kadangi reikėtų skirti dėmesio rinkimų kampanijai, tačiau aš mielai su jumis išsameu padiskutuočiau apie tai, kaip būtų galima optimizuoti šias diskusijas dėl busimosios daugiametės finansinės programos. Kalbant apie PVM sukčiavimą, mes norime, kad e, Europos prokuratura įgautų atitinkamas baudžiamojo persikėjimo įgaliojimus. Parlamentas e, gali tokius suteikti, tačiau e, Noriu pasakyti, kad taryboje nebūtinai visos valstybės narės tokiam pasiūlymui pritarė. Šis klausimas bus svarstamas per artimiausias savaitės ir galbūt diskusijų pabaigoje sulauksime reikiamo atsakymo ir priklausomai nuo to, kokia bus tarybos pozicija, mes dar toliau diskutuosime apie Europos prokuratūros tikslingumą arba ne. Manau, kad šis klausimas išaiškės iki vasaros. Dėl strateginių investicijų fondų dar kartą galiu pakartoti, kad mano įsitikinimu e, ši priemonė negali pakeisti struktūrinių fondų, gali tik juos papildyti per tam tikrą laikotarpį. Kalbant apie strateginių investicijų fondą, čia buvo pareikšta tam tikra kritika geografinių principų vadovaujantis lėšos nėra skirstamos. Tai reiškia, kad valstybės narės ir regionai turi, e, gali reikšti pretenzijas į struktūrinių fondų, struktūrinių fondų bendrojo pirago dalį, tačiau kalbant apie strateginių investicijų fondo lėšų panaudojimą, tokių pretenzijų reikšti negalima valstybės narės reikšti negali ir todėl ir susidarė tokia situacija, kad e, pagal EFSI, EFSI lėšomis finansuojami projektai atrenkami atsižvelgusi Europos investicijų banko išvadas, rekomendacijas ir tų projektų įgyvendinamumą atsižvelgiant į atitinkamus finansinius ir ekonominius aspektus. Pripažįstant tokią situaciją, E, mes dar kartą galime aiškiai suvokti, kad EFSI tokiu būdu negalės niekada pakeisti struktūrinių fondų lėšų. Nes jie skirti regionų vystimuisi. Jūs pateikite airijos pavyzdį ir uždate klausimą dėl bruto nes bendrų sąlygų pajamų skaičiavimo. Su pasirengęs jeigu Airijos finansų ministras arba statistikos tarnybos vadovas man pateiktų atitinkamus skaitinius klausimus ir įsiaiškinti visas aplinkybės. Šiuo metu galiu pasakyti, kad e, statistikos tarnybų vadovai kartu su Eurostatu atlieka tinkamus parengiamuosius darbus ir parengia bendruoju salinių pajamų skaičiavimo metodiką bendromis pastangomis, o ne balsuojant, priimant sprendimus tam tikrą balsų daugumą, nepaisant to, kadangi žinau, kad per pastaruosius septynis metus Airija iš tiesų labai daug struktūrinių reformų įgyvendino, nepaisant to skurdas šioje šalyje vis dar neišnyko. Taigi, jeigu mane kreiptumėte, ar jūs asmeniškai, ar jūsų ministras, esu pasirengęs svarstyti su juo klausimą dėl bendros pajamų e, apskaičiavimo metodikos Airijoje ir kodėl buvo paprašyta papildomas įmokas mokėti e, Airijai į ES biudžetą. Ar tai yra pati tinkamiausia priemonė formuoti ES biudžetą, yra atskiras klausimas, tačiau E, ta priemonė buvo patvirtinta tiek parlamento, tiek tarybos ir biudžeto sandaros įstatymė apie tai parašyta. Jeigu mes norime tam tikrų pokyčių, tai turime tvirtindami ir svarstydami būsimą daugiametę finansinę programą, jos siūlyti vienas iš galimų pokyčių galėtų būti susijęs su bendru nacionaliniu pajamų dalies mažinimu. Ma E, atitinkamai didinant e, e, nuo savų išteklių dalį ir numatant tam atitinkamą teisinį pagrindą, todėl čia ypatingai reikia atsižvelgti į Monti darbo grupės pranešimą, tas pats pasakytina ir apie lyčių lygybės principų užtikrinimą tuo metu, kai komisijos bendras darbuotojų skaičius per metus tu, turėjo būti mažinamas 1 procentu. Komisija šiuo metu pabaigoje pasiekė jau tą 5 procentų personalo mažinimo tikslą. Taigi per likusius e, trejus metus šioje daugiametėje finansinėje programoje mes nemažinsime etatų skaičius, o tai atveria tam tikras galimybės skatinti kad daugiau moterų būtų priimama dirbti komisijos struktūros, taip pat samdyti daugiau inžinierių, informatikų, kitų specialybių atstovus. O šiaip dėsime visas pastangas tam, kad motivuotume gabes moteris, skatintume kelti savo kvalifikaciją, kad po to galėtų užimti vadovaujamas pareigas. Dauguma mūsų darbuotojų yra moteris, todėl vidutinio laikotarpio perspektyvoje ir keičiantis darbuotojų kartoms, e, joms atsiveria geros galimybės užimti skyrių vadovų, direktoratų e, vadovų ir kitų e, aukščiausios grandies pareigūnių funkcijas. Tokį tikslą mes ir buvome užsibrėžę. Kalbant apie bendradarbiavimą su nevyriausybinės organizacijomis, mes remiame įvairias projektas ir specialus klaidų skaičius, didesnis klaidų skaičius arba tai, kad e, e, atsiskaitama už šių projektų gyvendinimą blogiau nei už kitų, aš apie tai informacijos jokios neturiu. Kalbant apie e, biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę, man yra labai svarbu, kad tinkamai veiktų komisijos vidaus kontrolės atitinkamos struktūros Tam, kad mes pirmiausiai patys prisimtume atsakomybę ir e, šiems klausimams mes skirime labai daug dėmesio ir laiko. Taip pat e, e Europos auditorumai, su kuriais kiekvieną dieną bendradarbiavame, taip pat už tai yra atsakingi ir mes norime, kad šis bendradarbiavimas išsivystytų ir optimizuotųsi, kad mes konstruktyviai aptartume visus su skaitomybė susijusius aspektus taip pat e, mums labai e, svarbus ir Europos parlamentas. Ir buvome sustikę su jumis per pastarosius metus su 7-8 kolegomis iš jūsų komiteto ir ne tik svarstant biudžeto vykdymo patvirtinimą, aš jums siūlau tokias galimybės diskutuoti ir kalbėtis tarpusę, tačiau ir kitus aspektus <clears throat> Na, o nustačius rimtus pažeidimus, čia jau galim pastelgti Olafo pareigūnus ir galbūt Europos prokuratūros pareigūnus ir tos penkios arba šešios kompetentingos institucijos turi bendrabiauti tarpusavyje kuo e, sklandžiau ir kuo skaidriau e, tam, kad viena kitai padėtų neperžengdamos savo galiojimų ribų pirmininkė, mes iš tiesų rimtai atsižvelgėme į e, biudžeto e, sandaros e, pakeitimų kritiką, mes iš tiesų nebandysime galvą pramušti sienos, mes ir toliau kartu uh, su jumis galvosime apie galimybės supaprastinti procedūras ir galbūt jau dabar galėtume susitarti dėl būsimo susitikimo, kurio metu apsvarstytume šios klausimus. Klausimas, ar komisija norėtų nustatyti tam tikras ribas susijusius su uh, savo darbuotojų paaukštinimo procedūromis, e, tai šią temą Taip pat skirsiu atitinkamą dėmesį ir tmiausių metų jums pateiksiu daugiau informacijos atsakydama į šį klausimą. Pirmininkė, labai ačiū. Primame jūs pasiūlymą glaudžiausmis bendrabiauti. Kolegė Ajala nori užduoti dabar klausimą. Ties, prezidenta. Dėkoju. Džiugu matyti čia Europos komisijos atstovus dalyvauja įvairių frakcijų atstovai. Džiaugiuosi matydama čia poną Oettingerį ir taip pat auditorumo atstovus. Turiu klausimą po viso to, ką mes išgirdome. E, kaip vertinate pateiktą tą naują dokumentą, kuris čia buvo minėtas ir koks paskui bus jo likimas? Aš manau, kad jūs turite ir kitų pareigų, jūs taip pat rūpinotės ir skaitmeninę darbo tvarkę. Ir dabar ateina tas kritinis laikotarpis, kai tenka įgyvendinti primtus sprendimus. ES ambicijos yra nemenkos, taryba ir parlamentas turi dirbti kartu, kad jos būtų gyvendintos. Tam reikalingas reikiamas biudžetas, kad tas platus užmojis būtų įtvirtintas praktikoje. Jeigu lėšos yra mažinamos, o projektai didinami, tai situacija tikrai susiklosto netipiška. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate to patikto dokumento turinį, ką manot apie tai. Trečia. E, yra išreikšta ta mintis, kad biudžetas turi būti orientuotas į rezultatą. Tad turiu klausimą. Būtina, kad būtų bendradarbiaujama su audito rūmais, kad nebūtų taikomos dvi skirtingos metodologijos. Tad mano klausimas būtų toks, ar neatsidurtume tokioje keistoje situacijoje, pasimkus tos du metodus jūsų nuomonė. Biudžeto patvirtinimas ir jo gyvendinimas bei parlamentinė kontrolė yra visi būtini etapai, visiems jiems turi būti tai- taikomi identiški kriterijai. Bendradarbiavimas jungtinėmis tautomis taip pat yra numatytas. Ir mūsų be abejo bendradarbiavimas tas sutvirtina mūsų vaidmenį tarptautinėje arenoje. Su stambiomis tarptautinėmis organizacijomis turime valdyti tam tikrus biudžetus. Jūsų pirmtakas mus paliko su tokiu nemenku susirūpinimu. Ponas Celer šį rytą apie tai kalbėjo. Norėčiau, kad pasakytumėte, kaip geriau galėtume kontroliuoti tą biudžetą, kuris yra būtinas. Mes be abejo bendratarbiausim su jungtinėmis tautomis, bet e, sunku mokesčių mokėtojams yra paaiškinti, kas iš tikrųjų šios rytį buvo nuveikta. Dėkui. Prašom, ponia komisarė, atsakyti. Europos Sąjunga yra susijusi su daugeliu tarptautinių organizacijų. Yra Europos rekonstrukcijos plėtros bankas, UNESCO, Jungtinės tautos, Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas. Visur, kur mes esame nariai, arba kur nariai yra valstybės narės, mes turime tinkamai apibrėžti savo interesus. Kad tas mūsų atstovavimas būtų nuoseklesnis. Reikėtų, kad mūsų veiksmai būtų kožnomi saugumo taryboje ir pasaulio bankė ir TVF, nes atsižvelgiant į krizės kontekstą, į tas gelbėjimo programas, kurios buvo pradėtos. Mūsų bendradarbiavimas su TVF buvo iš tikrųjų, sakyčiau, sėkmingas žingsnis. Turime tas institucijas, kurios yra savotiškos mūsų partnerės. Esame atsakingi už tai, kaip lėšos yra naudomos, kai mes duodame pinigų pasaulio bankui ir kai kartu su pasaulio banku gyvendiname projektus. Jeigu ten yra panaudota ES pinigų, tai tuomet mes darytume viską, kad užtikrintume, kad tos lėšos buvo tinkamai panaudotos, kad buvo užtikrintas tinkamas kontrolės mechanizmas. Aš esu diskutavęs su pirmininku Lenart. Neseniai lankiausi Luksemburgė. Ten susitikau su 20 um, auditorumų narių, su ponu Lėnė taip pat diskutavome ir biudžeto e, formavimas prasme turi tik tada, jeigu visi bendrai išsikeliame tikslus, jeigu numatome bendras nuostatas. Jeigu Europos komisija sako, mūsų tikslas yra toks, o jūs sakote, ne, ne, mūsų tikslas visiškai netoks, mes turim kitą. Tai tuomet gal audito rūmai galėtų uh, e, trečią tikslą numatyti, tai reiškia, kad sumaišties neišvengtume. Dėl to reikia uh, e, aiškiai tarpusavį diskutuoti dėl biudžeto nuostatų. Biudžetą siūlo Europos komisija. Pavyzdžiui, turime Europos infrastruktūros tinklų sungimo priemonę Connecting Europe jeigu norime kofinansuoti, e, pavyzdžiui, skaitmeninės rinkos projektus. Vėlgi, turime kalbėti apie didelio pajėgumo kompiuterius. Jeigu kalbame apie bendratarbiavimą mokslo tyrimų plėtos rytyje arba, pavyzdžiui, optinių prietaisų, prietaisų panaudojimo srityje, kai kalbame apie kelių tiesimą, naftotiekių tiesimą, tai tuomet visais atvejais turime išsiaiškinti, kodėl mums reikia panaudoti X sumą eurų, nes paskirta suma turi dėrėti su išsikeltų tikslu. Mano supratimu, tie galingi kompiuteriai yra naudingi visiems Europos mokslininkams. Per aštuonerius artimiausius metus reikės taip pat e, numatyti, uh, kompiuterinė sklaidė visose kaimo vietovėse. Tai yra tas projektas, kuris galėtume sakyti, na taip, tai svarbu, bet nepakankamai svarbu, todėl šioje srityje biudžetą siūlome sumažinti. Jūs galėtumėte, taip sakant, mus šachuoti, šachmatų terminais kalbant, nes e, jūsų žodis čia būtų paskutinis. Bet visais atvejais geriausia yra išanalizuoti sąnaudų ir efektyvumo santyki, iškelti klausimą, ar galima veikiant ES lygmenių nuveikti daugiau, negu nuveiktų atskiros valstybės narės nacionaliniu regioniniu lygmeniu. Reikia iškelti klausimą, ar konkurencingumo tikslas buvo pasiektas ir ar piliečiai turi galimybę reaguoti šitos vertimus galėtų atlikti auditorumai. Galėtume paklausti auditorumo, užduodami klausimą, ar šitie tikslai ar, ar pasiekti rezultatai būtų tas, kas būtų efektyvu ir pozityvu ilgalaikėje perspektyvoje. Praėjusį penktadienį aš dalyvau tarybos posėdėje. Ir išklausęs pono Monti išklausus Monti pranešimų buvo teiktas pirmas vertinimas. Man atrodo, valstybių narių atstovų pasisakymų buvo bent 22. Niekas nepasisakė neigiamai, tie pranešimai, tie pasisakymai buvo pozityvūs, konstruktyvūs ir būtent tai jie norėjo pasakyti po Monti pranešimo pateikimo. Ir mes po CFP paketo E, nusprendėme, kad Monti paketas turi būti tinkamai pristatytas, tačiau galiausiai nereikėtų, kad tas didelis projektas nebūtų nukreiptas į kokį nors pernelik smulkų tikslą. Reikėtų, kad ES biudžete būtų numatytos tinkamos pajamos ir lėšos projektams finansuoti. Valstybės narės nori mažinti kai kurių projektų apriepti. E, Europa yra susiskiršiusi kol kas į šalis, grinasis mokėtojas ir e, naudos gavėjas, tačiau reikėtų, kad tas skirstimas išnyktų. Manau, kad Monti pranešimas. sulaukė pozityvaus vertinimo. Net tarybos trys atstovai pasisakė labai teigiamai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieiga prie dokumentų e, yra numatytas trišalme susitarime tarp Europos investicijų banko ir kitų kompetentingų struktūrų. Dėl ESIF išplėtimo buvo priimtas sprendimas neseniai ir e, prieiga prie informacijos čia nebuvo didelė problema. Mes dabar planuojame ESIF panaudojimą ir jo dokumentų prieigą ir padarysim viską, kas įmanoma, kad ta prieiga būtų kuo paprastesnė, kad būtų galima atlikti tinkamai auditą, efektyvumo auditą. E, diskusijų metu jūs kalbėjote apie bendrą auditą, optimizuojantį auditą, apie audito sistemas, kurios turėtų būti įdėktos. Tačiau kartu kalbėjom apie tai, kad būtina užtikrinti, kad ta kontrolė nebūtų dubliuojama ar kad nebūtų triguba. Tad, todėl būtina užtikrinti uh, reikiamų kriterijų įgyvendinimą, kad darbas galėtų būti efektyvesnis. Tai yra uh, labai aiškus dalykai mums. Būtina atitikti tam tikras sąlygas, kad galėtume dirbti vieni su kitais. Ir manau, kad mes ir toliau renksime audito ataskaitas, kurios atitinka tarptautinius e, standartus, kad būtų galima pateikti tinkamus biudžeto vykdymo patvirtinimus. Ačiū. Dar tik noriu pakomentuoti dėl tų pasiektų rezultatų. Be abejo, auditorumai e, atlieka savo vertimus ir tai yra puikus dalykas. Mums būtina siekti pažangos. Europos komisija dirba taip pat šią linkme. Kartais e, komisija turi tam tikrų abejonių, mes esame irgi atviri bendradarbiavimui, pavyzdžiui, pirmiausia, dėl techninių tam tikrų aspektų dėl rodiklių parengimų ir taip toliau. Manęs nieks neklausė, bet aš galiu pasakyti, kad mes iš ankstinių vertinimų programoms neteikiame ar sistemoms. Tai nėra mūsų praktika, bet mes galime padėti. Prireikus jeigu reikia atlikti auditą ar pateikti nuomonę, ar pasisakyti dėl naudojimų rodiklių, kai to reikia techninėms grupėms tam tikroms. Mūsų niekas dar šito neprašė, bet gali nutikti taip, kad busim paklausti, tai žinokite, kad esam pasirengę tai daryti. Ačiū. Ja, auch Luft nach oben. Dankeschön. Der Berichterstatter zum Abschluss. Žodis pranešėjai, pamėgau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir kolegams už dalyvavimą diskusiją. Auditoriams noriu padėkoti už pristatytus ataskaitos rezultatus ir komisijos nariai Atingeriui už jo planų ir ketinimų pristatymą bei pozicijos pristatymą. Manau, kad tikiuosi, jog sugebėsime, galėsime susitarti. Tris aspektus noriu paminėti. Pirmasis susijęs su patikos fondais pritariu jums komisijos nariai geriau. Yra žvirblis rankoje, nei briedis lankoj, tačiau kuomet mes mm, norime papildomų lėšų gauti iš valstybių narių tam tikroms užduotims vykdyti, tai aš mielai jas priimu, tačiau taryba labai greitai tokius fondus steigia, tačiau kuomet e, valstybėms narėms reikia įmokėti atitinkamas įmokas ES biudžetą, tai jos tą daro daug lėčiau, nei skirdamos lėšas tiems fondams. Apie tai reikėtų pagalvoti. Jūs kalbėjote apie struktūrinių fondų bendrą finansavimą. Tai taip pat galiu pasakyti, kad tai, kas nieko nekainuoja, yra visiškai nieko verta. Pasakyti, kad kai kurios valstybės narės gavo uh, netgi be jokių sąlygų iš ankstinės įmokas milijardo vertės ir aš tuo metu e, labai aiškiai paprieštaravau tokio principo nesilaikymui ir turintaminė, kad viena iš valstybių narių dabar nori tapti e, naujų mokesčių rojumi, tai mes turėtume tokios praktikos, kaip įmanome, labiau vengti. Taip pat komisija rengia ir naują pasiūlymą, pagal kurį Viena didelė valstybė narė taip pat teikia prašymą e, gauti tam tikrų lengvatų, kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą kovai su gam, gamtos, e, gamtinių gaivalinių nelaimių padariniais. Ir manau, kad e, tokia praktika tikrai neprisideda prie biudžeto lėšų panaudojimo aiškumo ir sažiningumo. Kalbant apie biudžeto vykdymą, 15 metais pastebėjome, kad taryba labai greitai priima sprendimus dėl asignavimų įsipareigojimus padidinimo, tačiau asignavimus mokėjimams mažina. Tuo tarpu 15, iš 15 metų biudžeto buvo milijardas eurų gražinta valstybėms narėms. Finansų ministrai dėl to žinoma džiaugiasi, tačiau tai yra lėšos, kurių vėlesniais metais pritrūks e, įgyvendinant e, prisijimtus biudžetinius įsipareigojimus. Todėl mums reikėtų paieškoti kitokių galimybių valdyti finansų srautus tam, kad galėtume tinkamiau pasinaudoti ir išnaudoti turimas lėšas e, ir galėtume geriau vykdyti savo užduotis. Pirmininkė, ačiū, baigėme svarstyti šį darbo tvarkas klausimą, baigėsi taip pat ir komisijos nario svarstymas. E, dabar 27-28 vasario bus pristatyta. Pristaties pranešimo projektus, kurias svarstysime. Ačiū, e, laukiame nekantriai būsimo bendarbiavimo komisijos nariai prieš perinant prie kito darbo tokias klausimo norėčiau atsisveikinti su dviem asmenims, asmenimis, tai yra ponė Vitrė, <clears throat> rytoj išeis į pensiją e, ir jo šiandien yra salėje, tačiau norėčiau jai nuoširdžiai padėkoti už bendradarbiavimą per visus šios metus ir palinkėti viso ko geriausio ateičiai. Taip pat norėčiau atsisveikinti nuoširdžiai dar su vienu asmeniu. Daugumą nežinote, kad mūsų sekretariato darbuotoja, vadovė ponė Afkarmin Kastijo nuo rytojaus. Rytą sužinojo šiandien ir aš taip pat padės nuojo parlamento pirmininkui ir dirbs jo protokolo skyriuje. Mėla ponė Kastijo, noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už bendradarbiavimą. Labai gaila, kad, kad Jūs taip netikėtai mus paliekate. Tačiau net ir jūsų darbuotojai dar to nežino, tačiau tikrai norime jums padėkoti už e, tą pagalbą ir paramą biudžeto kontrolės komitetas be jūsų yra tiesiog neįsivaizduojamas. Aš tikiuosi, kad galėsime dar <clears throat> tinkamai jūs išlydėti į naujas pareigas. <clears throat> Jūs tikrai daug pastangų dėjote, kad palengvint vertintumėte mūsų darbą ir tikrai labai e, daug nusipelnėte mūsų piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Taigi mes tikrai labai puikiai dirbame kartu ir jums mūsų truks dabar dešimtasis mm, darbo tvarkės klausimas metinis prašymas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės, pranešėjas ir ponas Alis. Alė yra taip šalta, kad e, nieko mums kito nelieka, tik taip persišaldyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos investicijų bankas yra ES ilgalaikė finansinė partnerė E, mes bendradarbiaujame įtvirtindami regioninę plėtrą e, ir ekonominę ir socialinę sanglaudą pagal numatytas priemonės. Europos investicijų fondos ir ESIF vaidina esminį vaidmenį papildant Europos investicijų banko e, veiklą. EIB vaidina katalizatoriaus vaidmenį, tai labai svarbu įtvirtinant pridėtinę ES vertę ir padeda užtikrinti, kad pasaulyje ES vaidins ir toliau e, esminį vaidmenį infrastruktūros, inovacijų srityje, kad ji bus patraukli pasaulyje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbiausių pranešimo elementų. Pirmiausia, e, būtina pagerinti EIB e investicijų tvarumą buvo 750 milijonų eurų skirta įvairioms operacijoms, 69,7 milijardų eurų atiteko ES valstybėms narėms, 7,8 milijardų buvo skirta investicijoms už ES ribų. Mes turime pasakyti, kad labai svarbu, kad EIB finansinė veikla būtų nuosekli. Tam reikalinga bendra strategija ir taip pat nu, būtina matyti reikiamas politinės kryptis. EIB padeda gaivinti ES ekonomiką ir padeda užtikrinti, kad projektų sąnaudos atitiks gausimą naudą. EIB ragina nuolat atkreipti dėmesį į vidutinio laikotarpio ir ilgų laikotarpio efektą, kurį galėtų turėti įgyveninti projektai. Investiciniai projektai, kuriuos finansuoja EIB, turi būti svarbus ilgalaikėje perspektyvoje. Mes padedame gaivinti įvairius ekonomikos sektorius ir įvairias geografinės zonas, kurios gali pavyti labiau įsivyščiusias zonas. Tam reikalinga subalansuota strategija. E, tai taip pat e, reikalauja, kad projektų lėšos būtų paskirstytos tolygiai tarp valstybių narių. Taip pat svarbu, kad atitinkami bankai valstybėse narėse E, veiktų sklandžiai, kad būtų galima palengvinti likimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bankai turi laikytis nustatytų taisyklių ir kriterijų. Kitas dalykas - EIB poveikis viešosio, viešosioms sritims. EIB operacijos, kaip jau sakėme, e, buvo labai svarbios. 2015 metais paaiškėjo, kad investicijos buvo daromos į esminės rytis - inovacijas, mažas jungtinės įmonės, infrastruktūrą ir aplinkosaugą. EIB turi ir toliau atlikti savo stebėjimo funkciją pagal nustatytus rodikliu, rodiklius, e, prižiūrint kaip įgyvenimos es politikos. ESIF pridėtinės vertės stebėjimas. ESIF e, padeda yra viena iš EIB priemonių. 350 milijardų eurų buvo panaudota, e, jų buvo investuota į naujus projektus, EIB rengia naujus produktus kurie padės e, užtikrinti tai, kad ESIF bus atverta, atvertas didesniai rizikai. Būtina taip pat atsižvelgti į turimus rodiklius ir prisimtus įsipareigojimus kad būtų galima įvertinti, kiek tikslingos yra investicijos į vienus ar kitus projektus, būtent investuoti užimtumo didinimą ir taip pat užtikrinti, kad ES veiksmai teikia pridėtinę vertę ir kad tai atitinka ES vykdomas politikas. Ketvirta. E, turi būti didinamas EIB skaidrumas, dėl to yra pagerintas vidaus kontrolės mechanizmas ir taip pat užtikrintas tinkamas valdymo modelis. EIB turi dėkti didesnį skaidrumą, didesnį e, atskaitomumą. Dėl to EIB veiklos yra stebimos, stebimas projektų atrinkimas ir panašiai. Taip pat e, es politikų gyvendinimas turi būti skaidrus, tuo rūpinasi be kita ko ir EIB. Tai padidina projektų patikimumą, ES patikimumą ir tai taip pat prisideda prie um, e, įgyvendintų projektų gyvybingumo, prie jų tvarumo. Taip pat tai padeda kovoti su korupcijos apraiškomis. Būtina kovoti su mokesčių vengimu, mokestiniu sukčiavimu. E, tokia neteisėta veikla, tokia neteisėta veikla neturi būti palikta vietos, kaip ir pinigų plovimui. E, būtina, kad ES viduje ir išorėje būtų gyvendinamos E, ir toliau numatytos EIB taisyklės. Tai svarbu, norint užtikrinti ekonominį augimą ir būtina, kad EIB veikla ir toliau būtų paties aukščiausio lygio. Um, Jūs gal ko gero pasivėtėte, kad ponia Greslė išėjo iš, iš salės ir suprantate, kad aš nesu ponia Greslė, bet pabandysime dirbti toliau. Išklausėme. Išklausyti turėtume išklausime pranešėjo ir išklausysime kolegų komentarų dėl EIB. Prašom pateikti savo pranešimą. Thank you, Mr. President. <clears throat> I... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, maniau, kad mes čia galėsime diskutuoti apie įvairias pozicijas ir nuomonės Pirmininkas, aš jums dar suteiksiu žodį reaguoti. Na, iš pradžių aš norėčiau padėkoti e, pirmininkui už kvietimą ir už tai, kad suteikėte mums e, žodį. Mes e, labai vertinam pono Ali atliktą darbą rengiant šį metinį pranešimą. Galbūt šiandien diskusijos metu kils įvairių klausimų. Paprastai Mūsų yra klausima apie EFSI regioninės e, paskirstimus, bet mes neturime jokių paketų, matytų valstybėms e, narėms, mes paprasčiausiai e, siekiame viešų ES politikų tikslų ir EFSI srityje mes norime, kad investicijos didėtų visose 28 valstybėse narėse. Mes, tai yra mūsų veiklos e, esmė šituo e, aspektu ir kuomet e, kalba sukasi apie įvairias priemonės ir ramščius, tai visų pirma, aišku, čia sukasi apie investicijų ramsti ir apie mūsų konsultacinės paslaugas, kurias teikia EIB. 15 metai buvo labai gerų rezultatų metų. Ta prasme, jog mes paremėme apie 3 tūkstančius mažų ir vidutinių įmonių, kuriuose dirba virš 4 milijonų žmonių apskritai e, e, mažiau išsivyščiusiuose regionuose apie 25 e, e, milijonus žmonių pasinaudojo Slovenijoje, Rumunijoje, Portugalijoje. 25 milijonai žmonių galėjo pasinaudoti geriamo vandens paslaugoms mūsų investicijų e, dėka pasaulyje. 18 e, milijonų greitojo interneto jungčių buvo atlikta. Mes e, e, taip pat dedame labai daug pastangų šiuo labai sunkiu ES e, metu įvairiose srityse ir dedame pastangas, kad investicijos didėtų Europos sąjungoje, taip pat remia ES išorės politiką, panaudojant įvairias e, priemonės ir labai rimtai žiūrime į mūsų šios ryties darbą. Noriu taip pat e, paminėti, jog e, mes labai džiaugiamės, kad metiname pranešime ir tai susiję su skaidrumo aspektu. Mes džiaugiamės lapučio mėnesį paskelbta Transparency International ataskaita. Ten yra giriamas mūsų bankas dėl skaidrumo ir e, sažiningumo bei atskaitomybės įvairiose veiklos srityse. Mes e, taip pat e, susipažinome su Transparency International rekomendacijomis ir teikiam tam didelę svarbą. Noriu taip pat pridurti, jog vėliau galbūt aš dar galėsiu pakomentuoti kai kurios kitus aspektus, bet e, turint omenyje, kad e, komitetas buvo susitikęs su vicepirmininku McDowell, mes raštu atsakėme į e, klausimus, kurios pateikė Pons Pirinski ir kai kurie kiti e, nariai. Dėkoju. Kaip aš sakiau, jūs dar turėsite progos e, pakomentuoti sustikimo pradžioje po diskusijų. Na, o dabar komiteto e, nariai gali pasisakyti. Pirmiausiai suteiksiu e, žodį šešėlinius pranešėjams, Vas Novakov, EPP. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Ali už e, jo atliktą darbą. Metinis pranešimas, man atrodo, labai gerai subalansuotas, puikiai parengtas. Mes uh, Pripažįstam tai EIB svarbą, ypač dabar, kuomet mes turime atsigauti po krizės. Tad e, bankas vaidina iš tikrųjų esminį vaidmenį ir parlamentui taip pat tenka labai svarbus vaidmuo, tikrinant ir padedant EIB tobulinti e, įvairias e, priemonės ir paslaugas. Kalbant apie tai, ir, ir kalbant apie išorinės investicijas, nes 10 e, procentų EIB portfelio tam panaudojama ir tiek, kiek tai susijęs su Europos, Sąjungos, su Europos komisijos įgaliojimais. Tai e, man būtų įdomu sužinoti, kiek tų investicijų e, prisidėjo prie ES prioritėtų ir gebėjimų vietose stiprinimo. EIB gali naudoti įvairias priemonės, kuomet e, remia įmonės ES viduje. EIB teikia paramą įmonėms tarp jų ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra Europos e, ekonomikos pagrindas ir todėl tai yra esminės svarbos dalykai. Būtent todėl būtų tikslinga tobulinti komunikaciją šitais klausimais valstybėse narėse, nes labai dažnai e, gyvenami projektai yra labai svarbus ir turiningi, jie gerina žmonių gyvenimą, turtina valstybės, bet žmonės apie tai nieko nežydo. E, net nežino, kad EIB tokius, e, tokią, tokią paramą teikia, tokius projektus padeda įgyvendinti. Todėl geresnė komunikacija čia būtų naudinga. Aš e, taip pat noriu pridurti, jog EIB finansinės paslaugos, tiksliau jų sąnaudos būtų e, tikslinga taip pat palyginti šių paslaugų sąnaudas lyginant su privačiais bankais, vertinant e, ir tarpininkų sąnaudas veikiant finansinėse rinkose, be kita ko ir valstybėse narėse. Kalbant apie e, sąnaudos politiką, atskiras net e, nepranešimo skyrius galėtų apimti sąnaudos politikos aspektus E, Europos e, strategijos 2020 e, gyvenimo kontekste. Aš manau, kad mums ir mūsų regijų komiteto kolegoms tai galėtų būti labai įdomus dalykas. EIB ir auditas. EIB veiksmingas auditas yra reikalingas ne tam, kad būtų baudžiama, o kad būtų užtikrinamas veiksmingumas ir mažinama biurokratija. Tai taip pat reiškia jog valstybėse narėse turi būti stiprinami gebėjimai ir gerinamas finansinių priemonių e, naudojimas. Šitie aspektai nuolat gerėja valstybėse narėse. Ir kai kuriais atvejais šitos priemonės ne, negali būti derinamos su e, kita pabudžio parama. Trys įmonės Europos Sąjungoje e, buvo įtariamos korupcija ir joms e, buvo užkirstas kelias pateikti projektus EIB. Apskritai toks draudimas yra taikomas e, 5-6 e, e, e, šimtams įmonių. Ar tos trys įmonė susiduria su tam tikrais teisiniais, su tam tikromis teisinėmis problemomis. Dėkoju. Dabar ponas Pirinski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti ponui Eli už e, tokį išsamų pranešimą, kuris, kuriame atsispindi labai svarbus as aspektai atspindintis EIB e, metinę veiklą ir čia taip pat atsispindi kai kurios rezoliucijos, kurias yra e, prieėmęs Europos parlamentas. Aš taip pat norėčiau padėkoti EIB atstovui už komentarus ir atsakymus į klausimus. Kadangi tie klausimai tiek parlamentui, tiek ir mūsų piliečiams yra labai svarbus. Aš paminėsiu tris aspektus. Vienas iš tų aspektų jau buvo paminėtas, tai yra geografinis paskirstimas, bet e, aš norėčiau tai pakomentuoti platesnė prasme. Ta, sutartis numato tam tikras prievalės EIB, o būtent prisidėti prie socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Ne visiškai teisinga būtų sakyti, jog bankas veikia atskirų projektų pagrindu, neturėdamas e, aiškių prievalių laikytis tam tikrų sutartise numatytų politikos prioritėtų. E, sutartis dėl ES e, veikimo 309 straipsnis, kad tik tai numato tokias prievalės bankui veikiant vidaus rinkoje ir E, ginant ES bendrą interesą, ten yra kalbama apie įvairių finansinių projektų įgyvendinimą ir paramą jiems mažiau išsivyščiusios ES regionuose, 28 e, protokole taip pat labai aiškiai yra pasakyta, jog bankas turi daugumą didžiąją dalį uh, savo išteklius kirsti, e, didindama socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Mes e, anksčiau jau esame diskutavę apie tai, e, diskutuodami dėl 14 metų metinio pranešimo ir kalbėjom apie tai, tad, jog, bankas, jog bankas keičia kai kuriuos politinius tikslus 16, 14, 16 metais tie tikslai yra kitokie negu 16-17. Vienas e, iš tų anksčiau būsių tikslų buvo sanglauda ir dabar tas tikslas tapo uh, hor horizontalias veiklos aspektu, užuot jį vardinus kaip uh, kažkokią aiškesnį tikslą. At, uh, bankas turi uh, numatyti daugiau informacijos ir duomenų apie pasiektus rezultatus, siekiant e, įgyvendinti tą, e, tas horizontales, tas horizontalius prioritetus. Mes tikimės, kad e, galėsime susipažinti su konkrečiais domenimis šitais klausimais. Uh, Mes praeitais metais priėmėme rezoliuciją, man atrodo, balandžio mėnesį. Ten, kad, kaip mes tikėjomės, e, bankas e, galėtų uh, užtikrinti sąsąją tarp ataskaitų dėl vidaus veiklos ir dėl išorės veiklos. Ir uh, vis dėlto nėra pakankamai duomenų šitais klausimais ir nėra pakankamai duomenų apie rezultatus pasiektus e, užtikrinant e, investicijas e, sanglaudos didinimo srityje. Ir dabar perinant prie tų horizontalių tikslų, taip pat, o tai yra esminės svarbos uždavinys EIB, kadangi tai susijęs su sanglaudos užtikrinimu, tai čia taip pat reikėtų daugiau duomenų. Man atrodo, jog yra pakankamai pagrindo paprašyti e, banko kreiptis į jį, kad jisai peržiūrėtų tos e, tikslus ir kad labiau būtų atsižvelgiama tai, kas pasakyta e, sutartyje. Tai yra e, labai aiškiai pasakyta, jog ten turi būti prisidedama prie sanglaudos. Kalbant apie atskaitomybę, skaidrumą, ir e, valdysenos tikrinimas, šitie dalykai visą laiką yra aktualūs ir aptariami ir mes turime pripažinti, jog EIB žengia labai svarbių žingsnių į priekį, apie tos dalykus buvo kalbama e, anksčiau, bet e, aš manau, kad ir toliau turime kreipti dėmesį į šitos aspektus. Kita vertus, pirmininkė, yra normalus yra e, prašoma e, užtikrinti formalus, e, parengti formalų susitarimą tarp EIB ir e, parlamento, kuris užtikrintų tinkam, atitinkamą parlamento kontrolę ir e, naujausios informacijos gavimą, tai leistų taip pat e, išvengti nesusipratimų ir neteisingų E, išaiškinimo, interpretavimo kai kurių aspektų, tai bent jau šitie dalykai galėtų būti sumažinti iki minimumo. 17 straipsnis, 5 dalis, tai EFSI reglamentas 15 metų, ten yra kalbama apie e, šios ryties e, banko veiklą ir E, čia kalba taip pat sukasi apie interesų konfliktą. Mes e, kalbėjom apie įvairius e, aspektus šio pobūdžio rezoliucijoje priimtoje dėl 14 metų. Tai yra susiję su valstyb, valstybės ir privataus sektoriaus partnerystė. Man atrodo, jog ombudsmenas kreipėsi į į, į, į banką dėl kai kurių iš tų e, aspektų išaiškinimo. EIB siekdamas išvengti interesų konflikto e, va, val, valdyboje ir kitose institucijose, kurios priima e, sprendimus dėl projektų, ypač tais atvejais, kuomet tie projektai gyvendinami tų valstybių, tos valdybos narių e, valstybėse. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas panas Lanagana. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Aliai už pranešimą Atrodo, jog EIB yra puikus bankas, labai atviras ir skaidrus. Atrodo, jog žmonės gali pasitikėti tokią instituciją. Transparency International ataskaita kaip tik tai gal e, rodo, jog vice pirmininkas gali turėti potencialų interesų e, konfliktą dėl savo uh, E, valstybės, bet tai yra net ne potencialus, o tikras interesų konfliktas, kuomet pasaulio bankas atmeta trijų, atsiprašau, kuomet šis, šis bankas e, neleido vykdyti projektų trims įmonėms, to tarpo pasaulio bankas tokį draudimą taiko šimtams e, įmonių. Tai kyla klausimas, kodėl EIB e taip pasitikė e, įmonėmis. Aš turiu konkretų klausimą e, dėl mažų ir vidutinių įmonių e, remimo. Ūkininkams taip pat yra sakoma, jog jie gali skolintis lėšų iš šio banko, pavyzdžiui, pieno sektoriu ir kitose sektoriuose. E, E, skolintis pinigų, kuomet jie nori pirkti, pavyzdžiui, galvijų, karvių, e, kad būtų konkurencingesni. Ar jūs galėtumėt pakomentuoti šitas e, aspektus? Ir aš taip pat turėsiu dar komentarų, kuriuos pateiksiu e, ponui Ali pakeitimų pavydalu. Ponas Tara, prašau. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kolegai Ali, už parengtą pranešimą. Norėjau tik pakeisti tokį foršmako formos pakeitimą ir paminėti tris dalykus. Pirmiausia, e, atžvelgiant į klimato, Paryžiaus klimato susitarimus, norėčiau pasakyti, kad EIB turėtų sustabdyti investicijas į iškastinį kūrą. Invest, šios investicijos turėtų būti nukreiptos į tuos projektus, e, kurie padeda atremti klimato kaitos iššūkius. Antra, jūsų bankas turėtų ko gero atlikti e, tyrimą dėl 17 paskolų, mhm. dėl 14 milijardų eurų 2007-2015 metais. Tai yra susijęs su Volkswageno byla. Buvo kalbama apie emisijų sumažinimą e, šių automobilių. Ir norėtųsi išgirsti, kokiu veiksmų buvo imtasi šioje srityje, nes mano frakcija tai yra labai svarbu, ar buvo kas nors padaryta ištaisant padėtį čia ir koreguojant atitinkamai finansavimą. Uh, Ir trečia, EIB turėtų nustoti finansuoti projektus, dėl kurių vyksta OLAF ar nacionaliniai tyrimai, projektus, kurie yra susiję su korupcija ar sukčiavimu. Apie tai aš kalbėsiu savo būsimuosiuose pakeitimuose, kuriuos pateiksiu pirmininkas. Na ir galiausiai kolega Valy. Dėkuoju labai trumpai. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Yra tam tikrų aspektų, kuriuos dar aptarsime su kolegomis ir e, pateiksime savo komentarus, be kita ko ir politinius. Mes manome, jog yra būtina e, užtikrinti nepriklausomą EIB e projektų vertinimą tam, kad įsitikintume, kad tie projektai turi tokių aplinkosaugos ir socialinių pasiekmių, kurių norime. Ir čia kalba sukas ne tik tai apie naujas, e, pra, naujus projektus, pavyzdžiui, EPSI kontekste, atrodo, kad čia yra kalba sukasi apie uh, kai kurias infrastruktūras, kurios nebūtinai yra tvarios ir kurios jau buvo numatytos ir kitose projektuose, kurie buvo e, vertinami dar prieš Junkerio strateginio fondo sukūrimą. Tad dėl šitų aspektų mes e, pateiksime e, komentarų ir taip pat pateiksim komentarų dėl to nepriklausomo e, projektų vertinimo, ypač tais atvejais, kuomet jie apima infrastruktūras. Skaidrumas yra esminės svarbos reikalavimas ir jisai E, turi būti užtikrinamas remiantis e, aukščiausiais standartais. Na, o dėl konkursų ir finansuojamų e, projektų, ypač infrastruktūrų srityje, tai tais atvejais nusikalstamos grupuotės gali taip pat dalyvauti ir bandyti plauti pinigus tokiu būdu. Ir čia taip pat iškyla problemų uh, dėl mokesčių priebėgų ir tai mes taip pat e, atsižvelgsime savo e, komentaruose, taip pat dėl interesų e, konflikto, nes kiekviena institucija turi taikyti pačius aukščiausius standartus šioje srityje, kad būtų išvengta, jog nebus akivaizdžių interesų konfliktų ir kad viskas būtų užtikrinama viešai, skaidriai, taip kaip tikisi piliečiai. Ir mm, kaip kad ir pavyksta kitais atvejais, manau, kad mums pavyks parengti puikų pranešimą šituo klausimu ir toliau vaisingai dirbti su EIB. Ačiū. Kolega Soto, man atrodo, iš komisijos yra čia, tai teiksiu žodį komisijos atsoms pateikti savo komentarus. Dėkoju. Aš tik norėjau pridurti, kad Europos komisija džiaugiasi AIB pasiekimais 2015 metais. Mes pripažįstame, kokį svarbų vaidmenį vaidina AIB, e, padėdamas ES įveikti finansų krizę ir taip pat e, atremiant dabartinius investicijų iššūkius, kai dėl mažų vidutinių įmonių sektoriaus Pranešimas labai optimistinis. Mes tikimės, kad sektoriui pavyks finansuoti svarbiausius projektus. Noriu pasakyti, kad AIF ir AEIB veiksmai turi būti vienas kitą papildantis. Nebūtina, tiksliau būtina užtikrinti, kad nebūtų dubliavimo šioje srityje. Europos komisija bendradarbiauja labai aktyviai su EIB, tas pats vyko 2015 metais. Kalbant apie, apie išorės politiką, mes labai taip pat vertiname EIB indėlį, padedant spręsti esminės migracijos problemas, surasti tų problemų šaknis. Taip pat buvo puikus dalykas atsvarumo iniciatyva pareikšta ir investicijų projektai. Dėkoju. Ačiū, grįžkime prie EIB atstovo, kad būtų galima apibendrinti diskusiją ir atsakyti klausimus. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, buvo užduota klausimų ir sakyta komentarų. Aš norėčiau apibendrinti tai, kas buvo pasakyta, kai kas turi būti stebima toliau Ponas Lanakanas štai už, apie valstybės pagalbą ir žemės ūkio sektorių uždavė klausimą. Aš neturiu kol kas jums atsakymo šiandien, bet galbūt galėtume padiskutuoti vėliau ir galėtume atsakyti tuos klausimus. E, Europos komisijai būtų gera užduoti šitą klausimą taip pat, kad viskas būtų išaiškinta. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, ponui Novakovui. Štai ką. Mes teikiame 10 procentų savo paskolų kasmet už ES ribų. Kai kuriais atvejais yra teikiama ES biudžeto garantija, bet ne visada. Tos paskolos yra teikiamos iš mūsų išteklių turimų ir e, rizika prasi, pas, prisima pats EIB Be abejo, mes laikomės ES prioritetų. Mes glaudžiai bendradarbiavome su Europos išorės veiksmų tarnyba, su Europos komisija, kai dėl įvairių regionų ir šalių prioritetų. Tai atspindi tas paprastas faktas, kad dažnai mūsų biurai e, yra įsikūrę ES delegacijų patalpose. Vadinasi, turime visi bendrą strategiją, mes taip pat turime kartu vykdomą ekonominę diplomatiją. Pone Mogerinė apie tai kalbėjo birželio mėnesį. Pamatytumėt, kad EIB vaidina labai svarbu vaidmenį e, įgyvendinant ekonominės diplomatijos tikslus. Dokumentai, kurie šiemet bus pateikti iš EIVT, rodys lygiai tą patį. EIB yra laikomas vienu iš ES veiklos ramščių, kai dėl matomumo, dėl komunikacijos šioje srityje niekada veiksmų nėra per daug. Bandom įgyvendinti šią politiką, bandome parodyti, kad mūsų projektai yra ES projektai. Manau, kad geresnė komunikacija neturėtų būti problema. Galbūt diplomatams reikėtų labiau aiškinti, kad EIB taip pat turėtų būti laikoma kaip išorės politikos viena iš priemonių, bet tai jau kita istorija. Bet kuriu atveju noriu pasakyti, kad mums tai yra vienas iš svarbiausių rūpimų klausimų - ta komunikacija. Bendradarbiavimas su privačiais bankais ar privačių investicijų skatinimas su valstybėmis narėmis daug kas priklauso nuo rinkos. Aš manau, kad jeigu e, patektumėte į tokias rinkas kaip Vokietijos, Olandijos, tai EIB finansavimo kaštai gali būti labiau palyginami su kitų finansinių institucijų. Bet jeigu, nu, pavyzdžiui, pažvelgsite į Bulgarijos situaciją, pamatysite, kad skirtumų bus. Jeigu pateksite, pažvelgsite kokią kitą šalį, vėlgi skirtumų bus. Italija dar kitokia situacija. Ir Šiuo atveju mes kalbame ne apie tai, kokia tai bus paskola, daugiau žiūrima, kokias garantijas galima suteikti, kokius privalumus gauti iš tos paskolos. Ir ko, aš čia galiu pasakyti labai aiškiai, kad jeigu vyks, kad jeigu kompanija veikia Bulgarijoje, jūs iš komercinio banko sunkiai rasite finansavimą įgyvendinamam projektui. Tačiau jeigu gavote finansavimą iš EIB ir labai dažnai, jeigu kreipiasi smulkios įmonės e, į vietinį banką, e, tai tuomet, jeigu esama kažkokia AIB garantija ar paskola, tą pas, kit, likusią paskolos dalį gauti yra paprasčiau. Manau, kad mes teikime tiek paskolų, kiek gavim. Mes uh, Nesame labai didelė struktūra ar institucija ir teikiam tiek paskolų, kiek galim. Kokį biudžetą turim, su tokiu veikiam. Mes turime patarėjų korpusą iš ESIF ir reikalingi taip pat, aišku, objektyvūs duomenys, kad būtų galima sekti situaciją, tačiau mes negalime pažadėti, kad pavyzdžiui, atidarysime savo biurus kiekviename ES regione ar šalyje ir teiksime konsultacijas vietos įmonėms. Mes turime būti ten, kur mūsų paslaugos yra reikalingos. Pateiksiu pavyzdį. Norėjome Rumunijoje, Bulgarijoje būti, bet mm, nenorėjome gal kol kas e, steigtis kitur, nes, pavyzdžiui, Maltoje arba mūsų pagalbos visi projektai sėkmingai gyvendinami. Nenorėtume tapti biurokratiniu monstru ir nenorėtume paklusti kokiam biurokratiniam monstrui, kuris spręstų, kur turi būti mūsų ofisai. Mes nesam politinė struktūra. Mes e, nemanome, kad turime savo vėliavėlę mojuoti iš kiekvieno ES pakraščio. Kai dėl geografinio paskirstimo. Ir čia bandau atsakyti ponui Pirinski. Tiesa, dar atsakymas į ankstesnį klausimą. Mes turėtume e, į jūsų klausimą atsakymo dar paieškoti ir jį pateikti vėliau, nes iš tikrųjų jūsų klausimas nusipelno iškaus atsakymo, kai dėl geografinio paskirstimo. Be abejo, bus tokių klausimų. Nes, pavyzdžiui, ESIF yra rinkos priemonė ir jos tikslas nėra pateikti kokius nors e, nacionalinius vokus. Tai nėra regioninė politika. Norėčiau pasakyti ponui Pirinskijui. Labai aiškiai, aš manau, kad EIB atlieka puikų darbą, e, tai užtikrindamas geresnę sanglaudą. Jeigu teisingai prisimenu, 2016 11 milijardų paskolų, už 11 milijardų eurų paskolų suteikėme. Ir be abejo, kaip jau sakiau, mūsų paėgos irgi ribotos. Lenkijoje, pavyzdžiui, mūsų biure dirba vienas ar du žmogu, žmonės ir keletą žmonių atliekantis techninius darbus. Mes dirbame teikdami paslaugos visam regionui. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad tai yra susijęs su sanglauda. Mūsų teikiamos paslaugos susijusios su sanglaudos gerinimu. Nesuprasčiau kaltinimo teikiamo AIB, kad mes štai neva nevykdome sanglaudos funkcijos. Nežinau, kas 14-15 metų uh, pranešime parašyta, bet mes esame įsipareigoję valstybėms narėms ir Europos komisijai e, užtikrinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Taškas. Toks yra mūsų įsipareigojimas. Mes uh, nereiškime jokios pozicijos. Jūs, aišku, turite klausimų, ar bus parlamente, kas bus ateityje su sanglaudos politika. Po Brexit, pavyzdžiui, spaudimas didėja ES biudžetui. Suprantu tą reiškimą susirūpinimą, bet mes e, nesame kažkokie uh, vieni iš tų, kurie turi bėgioti ir spręsti visas problemas iš karto. Mes E, pamat, jeigu mes pamatysime, kad neveikia viena ar kita finansinė priemonė, mums kils rūpešių, mes turėsim reaguoti. Pavyzdžiui, galbūt kažkas tikisi, kad paskolos pakeis finansinės priemonės šią dieną, bet kol kas taip nebus. Mes neformuojame būsimos anglaudos politikos. Mes esame pasirengę padėti ją įgyventinti ir norėsime dirbti pagal tas gairias, kurias nubrėž valstybės narės ir Europos parlamentas. Todėl jūs dešimt minučių atsakinėjote, gal galėtume dar paspartinti procesą, gal galėtume užduoti dar klausimų ir paskui leisti atsakyti. Atleiskit, sako kalbėtojas. Sustarimas su Europos parlamentu. Mes siūlėme Europos parlamentui 2014 pasirašyti susitarimą ir nesulaukėm atsakymų šį siūlymą. Susitarimas dėl ESIF, kaip žino ponas Pirinski, e, pusę metų gal tiek to, nesakysiu pavardžių tų parlamentų narių, kurie buvo atsakingi už tai, kad to sustarimo kaip ir nebuvo, bet mes laukiam to atsakymo gal metus laiko. O pavardė sakyti nebūtų čia labai elegantiška. Tikėjome sustarimo su Europos par, e, parlamentu dėl konfidencialumo. E, siūlymas, aišku, buvo gražus, bet susitarim, tas sustarimas taip ir neišvydo dienos šviesos. Dėl Volkswagenų. Dar pirma iškastinis kūras, sako kalbėtojas. Jie vaidins dar vaidmenį po 2025 metų ES energetiniam mišiny. Tai bus vienas iš elementų. Europos investicijų bankas sekė ES veiklą šios rytyje. Ir mes esame vienas iš saugiklių užtikrinantis mūsų paskolų, ES paskolų e, ekonominį E, gyvybingumą. Mes, pavyzdžiui, stengiamės užkirsti kelią šešėlinėms kainoms, pasirodančioms kūros rytį ir panašiai. E, turėčiau pasakyti, kad mes esame, ko gero, didžiausi skolintojai kovo su klimato kaita priemonių srityje. Mes veikiam ES išorėje ir viduje, kad dėl Volkswageno jums rūpi tai, kas buvo pasakyta. Nesakoma, kad štai Volkswagenas turbūt elgėsi sukčiaudamas, kol kas galim, galime sakyti, kad gal, kad gal ir bus numatyta e, ta jungtis tarp tyrimo susijusių su to, kas vyko Volkswagen e ir tų trijų probleminių dalykų, kurie ten buvo pažymėti. Mes Jeigu konstatuosim problemas, tai galime pareikalauti, kad Volkswagenas gražintų jam suteiktas paskolas. Jeigu tie teiginiai, tai, tai tik 2015 rugsėje buvo pateikti tie visi teiginiai dėl Volkswageno ir kol kas EIB nusprendė Volkswagenui kol kas neteikti naujų paskolų. Kita vertus, mes investavo esame nemažai, skolinė visiems nemažai Volkswagen grupėm. Iki šiol. Ko gero, kol kas sustosiu dabar ir pasisengsim atsakyti kitus klausimus raštu. Ačiū, ponė pirmininkė, už kantrybę. Pirmininkas, ačiū už tos detalius atsakymus. Ir dabar ponui Ali žodis, pranešėjui, apibendrinti. Thank you, Mr. Chair. Uh, dear colleagues, first of all, I would like to thank uh, to... Ačiū, pan pirmininkė, kolegos, noriu padėkoti pirmiausia visoms politinėms frakcijoms už indėlį į šią diskusiją. Esu pasirengęs svarstyti ir jūsų teiksiamus pakeitimus prieš pateikiant galutinę pranešimo versiją. Norėčiau padėkoti taip pat ir EIB vadovams už suteiktą informaciją, kurios mes paprašėme rengiant e, šį pranešimą. Manau, kad šios dienos diskusijoje iškilo kai kurie klausimai. Manau, kad reikėtų stiprinti dialogą tarp investicijų banko ir Europos parlamento tam, kad e, vyktų dažnesni susitikimai, kad e, geriau pasikeistume informaciją. Mano kolega ponas Davgelevič taip pat suprato, kad klausimai, kuriuos uždavė kolegos, kyla jų valstybėse narėse. Taigi ateityje būtų geriau Jeigu užtikrintume glaudesnį tarpusio bedarbiavimą tarp Europos parlamento ir Europos investicijų banko, tai yra didžiausias investicijų bankas padedantis institucijoms e, skatinti Europos integracijos procesą. Ir e, kartu jūs esate finansinė institucija teikianti paskolas e, verslo struktūroms, tačiau puikiai matome, kad tos problemos, kurias patirėte bendraudami su savo korespondencijais bankės valstybėse narėse. <clears throat> Užkerta galimybės pasinaudoti atitinkamoms verslo struktūroms jūsų teikiamomis paslaugomis ir aš puikiai suprantu, kad mažo vietinį įmonį labai sunku yra susisiekti su Europos investicijų banko vadovybė. Noriu padėkoti taip pat ir ponui Olivier, kuris labai puikiai padirbėjo, taip pat savo padėjėjams noriu padėkoti ir dar kartą noriu pakartoti, kad e, su pasirengęs atsižvelgti kolegų pasiūlymus, e, rengiant galutinį pranešimo tekstą. Ačiū ponui Ali už e, baigiamasis pastabas. Primenu kolegoms, kad pakeitimo teikimo terminas baigėsi vasario 6 dieną, taigi baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir perėmė prie, prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Kolegos turbūt žinote, kad paskutinis šiandien svarstysimas klausimas tai yra 2015 metų PIF ataskaita. Pranešė yra ponė Sapatera, tai yra ES nacionalinės interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. Ačiū, pane pirmininkė. ES finansinių interesų apsauga yra viena iš svarbiausių užduočių kurios turime imtis. Šiame procese dalyvauja nemažai institucijų, komisija, Europos e, kovos su sukčiavimu tarnyba, OLAF, e, audito rūmai, <clears throat> taip pat Europolo tarnybos, e, Eurojustas. E, teismų bendarbiavimo institucija ir visos šios institucijos e, atlieka savo funkcijas vadovaudamasis atitinkamomis e, teisinėmis nuostatomis ir bendradarbiaudamas valstybių narių struktūromis, vykdydamas savo, joms patikėtas užduotis ir saugodamas ES finansinius interesus, nulėmė ne tik piliečių pasitikėjimą ES, tačiau taip pat ir subrėžtų tikslų įgyvendinama. Finansinių interesų apsauga nuo netinkamos veiklos ir apsunkinamas valstybės narėse galiojančios skirtingos teisinės ir administracinės tvarkos, taip pat PVM sistema, kuri taikoma tarp valstybinėms sandoriams. Todėl e, būtina išsamei įvertinti e, šios reiškinius, ypač tokius kaip e, e, suklastotų deklaracijų teikimas, PVM deklaracijų kelia didžiulį nerimą. Taip pat <clears throat> kelia nerima kaip minėjau, didėjantis tokių e, suklastotų PM deklaracijų mastas. Taigi nepaisant e, to, kad teisės aktai beveik visi reikiami yra priimti, jų įgyvendinimas šlubuoja ir e, nebūtinai laikomasi nustatytų terminų, ne visuomet neigiamai, tai yra pakankamai greitai reaguojama į neigiamus reiškinius ir tinkamai keičiamasi informacija ir ne visuomet bendradarbiavimas tarp institucijų vyksta sklandžiai. Baigdamas savo pasisakymą noriu užduoti komisijai tris klausimus. <clears throat> Pagal 27 straipsnio e, trečią dalį 2010 metų tarybos direktyvo, kuris numeris 24 dėl tarpusavio paramos siekiant išieškoti netinkamai sumokėtus mokesčius. Komisija pateikė tarybai ir parlamentui <clears throat> atitinkamus pasiūlymus keisti direktyvos nuostatas. Direktyva įsigalioja 12 metų sausio 1 dieną. Pranešimo uh, teikimo terminas baigėsi 17 metų sausio 1 dieną. Kodėl e, komisija nepateikė savo pasiūlymų per nustatytą laiką, šliau, savo komunikato ir e, kiek laiko dar jis bus rengiamas ir kada bus pristatytas. Antras klausimas komisijos narė Georgijeva per savo paskutinį sustikimą patikino, kad 16 metais pradėti darbai dėl Europos prokuratūros steigimo bus baigti artimiausių metų, koks dabar yra šios institucijos steigimo etapas. Trečias klausimas - komisijos komunikate. Komisijai tarybai ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl kovos su korupcija Europos Sąjunga 2011 metų Birželio 6 dieną parengtam komisijoje paskelbė, kad e, kas dviejus metus suskelbs atitinkamą informaciją, pradant nuo 13 metų atitinkamas ataskaitas. E, pirmoji ataskaita buvo pateikta 2014 vasario 6 dieną. Kada bus pateikta kita komisijos ataskaita? Ačiū. Ačiū. Pone Piterai, Dabar paprašysime galbūt visų šešėlių pranešėjų, kitų e, komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti, po to steiksime žodį komisijos atstovams. Pirmasis nori kalbėti ponas Ali. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalba sukasi apie labai svarbę sritį Europos Sąjungai E, nesenai prasidėjusios ekonominės krizės pasiekmes yra susijusios ir e, su e, piliečiams kylančiomis problemomis bei su Europos Sąjungos savo išteklių apsauga. Aš Norėčiau pabrėžti kai kuriuos e, aspektus pranešime, kurie yra susijęs Europos e, Sąjungos finansinių interesų apsauga. Visų pirma, e, žymiai yra padidėję šio pobūdžio problemų pastaruoju metu, nors absoliučiai yra aišku, kad tai nėra iki galo aišku, ar taip yra dėl sukčiavimo veikų padidėjimo ar dėl nepakankamos kontrolės. Aišku, kad prevencija turi būti didinama. Mums e, tiek biudžetinė pusė, tiek e, ir um, sankcijų pusė yra vienodai svarbios. Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad e, pažeidimai yra mažinami ir e, kad šis rytis yra kontroliuojama, tai padidins pasitikėjimą institucijomis. Turime taip pat didinti kovos su sukčiavimu e, pasangas Taip pat tuo pat metu turime siekti e, veiksmingos kontrolės ir valdysenos e, e, sistemas įtvirtinimo, ypač tose sritise, kur yra didesnė rizika. Ta kontrolė, kita vertus, neturi didinti administracinės naštos ir turi būti orientuota į rezultatus. Pusiausvėra tarp e, kontrolės veiksmingumo ir e, paramos gavėjų neatgrasimo turi būti e, pasiekta. Aš norėčiau padėkoti Europos komisijai ir valstybėms narėms dėl e, finansinių interesų apsaugos. Komet mes kalbame apie tokią pavyzdžio problemas, dažnai kalba sukasi apie ES įvaizdžio e, blogėjimą. E, Mes e, turime e, kartu su Europos e, komisija siekti, kad pažeidimų skaičius mažėtų ir kad mūsų kova su sukčiavimu būtų veiksmingesnė. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, panas Dijon. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, manau, kad pateiktas pranešimas yra labai gerai parengtas pranešimas, geros rekomendacijos, visiškai pritariu tam, kas pasakyta ketvirtoje dalyje pranešėjos, tačiau truputį keista e, čia matyti, kad komisija kol kas parlamentui dar nepateikė e, vertinimo dėl išieš... išieškojimo. ir, ir, ir muitų. Šeštoji dalis e, komisija neskelbė e, čia aptarimų domenų kas dviejį metai ir mes e, taip pat konstatavom, kad kuomet pane Georgieva pranešė, jog bent jau Ta žangos ataskaita bus e, parengta, mes konstatuojam, kad yra vėluojama ir mes tų ataskaitų kol kas e, nematėm, tad e, dėl šitų ataskaitų komisija vis dėlto turi pasiaiškinti. Kitas aspektas, kurį mes aptarėme praeitais metais, kuomet kalbėjome apie metinės Euro, Europos finansinių interesų apsaugos ataskaitas, tai čia reikėtų paminėti pažeidimus viešųjų pirkimų srityje. Ir komisija savo ataskaitoje taip pat sako, jog jai kyla nuogastavimų dėl tų pažeidimų, kurie gali potencialiai būti sukčiavimo atvejai ir apie kuriuos valstybės narės nepateikė informacijos. Aš pritariu, kad tai yra iš tikrųjų svarbu, bet kol kas mes nežinome, kokių priemonių komisija numato imtis užtikrindama, kad tokio pobūdžio problemų nekiltų ir kad informacijos tokio pobūdžio netruktų iš valstybių narių. Antikorp akademinis e, e, antikorupcijos tinklas taip pat yra pastebėjęs, jog korupcija yra reali problema ir e, kovoti su korupcija įmanoma tik tuomet, viešųjų pirkimų srityje, pavyzdžiui, kuomet yra visiškas skaidrumas užtikrinamas. Aš manau, kad e, turi būti daugiau pastangų dedama e, misijos lygmenių, kad tas tikslas būtų pasiektas. Toliau dėl e, muitinių aš pritariu komisijos rodomam šiam aspektui dėmesiu ir manau, kad mes turėtume užtikrinti, kad įmonių mm, santykiai su mūtinėmis būtų e, sklandesni ir e, daug priemonių yra taikoma, kad e, procedūros būtų greičiau įgyvendinamos, kad kai, kai, kai kurie konteineriai galėtų kirsti sieną be fizinio tikrinimo, tačiau turime vis dėlto pastebėti, kad vien tik pastaruosius E, trijus mėnesius Rotterdamo uoste buvo konstatuoti trys korupcijos atvejai ir tai taip pat buvo susijęs su konteinerių tikrinimu ir kai kurie konteineriai e, be tikrinimo galėjo e, patekti į teritoriją, tai buvo susijęs su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. E, turėtų atsispindėti rekomendacijose e, komisijai, bet tai taip pat reiškia, kad e, tos rekomendacijos paskui realiai turėtų būti įgyvendinamos ir kad būtų pateikiama daugiau informacijos šitais e, klausimais. Aš e, džiaugiuosi, kad e, komisija skiria ir taip pat pranešėjas, pranešėjas skiria e, nemažai svarbos e, in, in, informatoriams kurie praneša apie e, pažeidimus. Mums reikia taip pat daugiau e, informacijos apie potencialius e, informatorius. Aš savo iniciatyvą rengiuosi parengti pranešimą šituo klausimu, tad tiek būtų. Apskritai aš labai palankiai žiūriu į pranešimo projektą. Ponas Benedetį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Tai yra puikiai mūsų bendro darbo pradžia, puikus pagrindas. Taip pat dėkoju ponui Dejong, kolegai Dejong, kurio pasisakymas e, taip pat prie to prisideda. Aš labai teigiamai žiūriu į veiksmus dėl e, informatorių. Aišku, galbūt e, galėtume. E, pakviesti komisiją pateikti šios ryties direktyvos e, pasiūlymą, reglamentuojantį e, tas dalykus susijusius su informatoriais. Aš taip pat džiaugiuosi, kad e, buvo paminėtas antikorupcijos e, pranešimas, antikorupcijos ataskaita mano kolegos, tai yra svarbus aspektas, mes turėtume e, reikalauti, kad komisija pateiktų paaiškinimus, kodėl e, tas, ta ataskaita vis dar nepateikta Europos parlamentui. Aš to nesuprantu. Aš e, manau, kad turėtume aiškiai pasakyti, jog parlamentui tokia padėtis yra neprimtina. Jau beveik vienais metais yra vėluojama pateikiant tą ataskaitą dėl kovos su korupcija ir tai turi būti labai aiškiai paminėta pranešime. Kitas labai svarbus dalykas, kuris yra minimas pranešime, tai yra karuseliniai sukčiavimai ir, ir, ir sukčiavimai e, PVM srityje. Aš labai dėkingas, kad e, paminėtas e, Olafo rekomendacijų, nepakankamas įgyvendinimas, tai kelia rimtų problemų valstybėse narėse, tad e, atrodo, kad pranešėja gali pakoreguoti tik kai kuriuos e, e, aspektus dar ir galbūt reikėtų paminėti kai kuriuos kitus svarbius aspektus, kurių nėra pranešime. Visų pirma, e, domenų aspektas, man atrodo, keletą, metų šiame, keletą kartų šiame komitete mes esame kalbėję apie tai, kad valstybės narės tarpusavėje nepateikia viena kitai E, patikimos informacijos ir tas pas pasakytina apie tokios informacijos pateikimą komisijai. Komisija turėtų daryti spaudimą, kad valstybės narės laiku pateiktų patikimą in, tokio pabudžio informaciją. Taip pat e, komisija turėtų turėti prieigą prie Eurofisk tam duomenų bazės, tam, kad e, padėtis gerėtų. Toliau korupcijos indeksas praeitais metais, BIP ataskaitą aptariant mes susitarėme, jog mes turime kalbėti apie korupcijos indeksą ir komisijos ataskaitoje kalbama apie kai kurią preliminarę veiklą siekiant nustatyti tos korupcijos indeksą indeksus, korupcijos vertinimą. Mes norėtume palašyti komisijos, kad jinai greičiau atliktų tą darbą, kad jinai um, greičiau renktų tą metodologiją, pagal kurią tie korupcijos indeksai yra nustatomi, nes labai svarbu išsiaiškinti, kokia yra šito požiūrių padėtis valstybėse narėse, kad galėtume e, tą padėtį gerinti paskui. Praeitais metais mes e, nesutarėme dėl e, tyriamojo žurnalizmo paramos schemos. Iki praeitų metų eksper, buvo sutarta dėl e, eksperimentinio projekto 17 metais ir komisija pritarė tam, nes e, reikia užtikrinti nepriklausomumą e, žurnalistin, nepriklausomą žurnalistinių tyrimų, tyrimuose žurnalistikos, nors tuo pat metu yra teikiama ES e, e, parama. Ir e, Leipcigo žodžio laisvės institutas yra dalyvavęs šitame procese. Aš manau, kad šios srities priemonės, remiančios tyrimą žurnalistiką, būtų labai tikslingas dalykas. Aš norėčiau paklausti pranešėjos, ar jinai numato paminėti tą eksperimentinį projektą pranešime, nes tą projektą rėmė ir parlamentas, ir e, komisija. Ir komisija numato, kad jis bus įgyvendinamas 17 metais. Ir paskutinis e, dalykas Europos prokurorų institucija. Nėra jokios garantijos, kad privalomo pobūdžio schema bus įgyvendama šioje srityje, nes valstybės narės kol kas dar nesutarė šituo klausimu. Aš e, manau, kad čia gali būti e, labai pavojingas precedentas, jeigu nebus susitarta ir tuomet tai turės neigiamų pasiekmių kovai su korupcija, e, naudojant ES lėšas. Aš manau, kad stipri prokuroro institucija Europinė yra būtinas dalykas. Dėkoju. Dar yra du kalbėtojai, ponė Šūlė. Ačiū, pirmininkė. Šią diskusiją noriu padėkoti pranešėjai už išsamų pranešimą. Gyvename tokiu metu, kai ES purto labai rimta krizė, kuri pakerta ES piliečių pasitikėjimą institucijomis, todėl būtina labai atsakingai elgtis su ES biudžeto lėšomis ir kovoti su sukčiavimu. Todėl jau 2014 metais valstybės narėse remiantis atitinkamos ataskaitos duomenimis 159,5 milijardai eurų PVM įplaukų buvo prarasta ir tas lėšas buvo būtų buvę galima panaudoti naujoms darbo vietoms kurti, ekonomikai gaivinti. Jeigu norime veiksmingiau kovoti su pavėm sukčiavimu, būtina dėkti veiksmingesnės priemonės komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, todėl palankiai vertinu veiksmų planą, kurį paskelbė komisija dėl kovos su pavėm grobstimu ir sukčiavimu kuriame numatyta PVM sistemos modernizavimo galimybė, tačiau manau, kad šį planą veiksmų dar būtų galima pagerinti, jeigu mes dabartinę, dabartinės e, labai sudėtingos PVM sistemos nesupaprastinsime, nesugebėsime veiksmingai e, šio mokesčio surinkti ir užkirsti kelią sukčiavimui. Valstybių narių administracinių struktūrų bendradarbiavimas taip pat nevyksta labai sklandžiai, <clears throat> todėl Europos komisija turėtų geriau kontroliuoti, kaip yra įgyvendinamos tarpusavio teisinės pagalbos sutartis, siekti, kad veiksmingiau bendradarbiautų teisėsaugos institucijos, kad būtų užkirtamas kelias nusikalstamai veikai siekdami pagerinti, pagreitinti keitimąsi informaciją, turime sustiprinti euro fisk tinklą. Reikia bendrų priemonių, aiškių informacijos keitimosi modelių. Šiol mes remdavomės tik tai Europolo veiksmais ir e, Europolo vertinimu nusikalstami susivienimai per metus Europos Sąjungai padaro 40 milijardų eurų e, žalos ir tik 2 procentai tokių nusikaltimų yra atskleidžiama. PVM karuselės ne tik mažina įplaukas į valstybinių biudžetus, tačiau taip pat iškaipo konkurencingumą, geriau keisdamėsi informaciją, pavyzdžiui, apie tarptautinių koncernų sumokamus mokesčius galėtume žengti žingsnį. Į priekį noriu paklausti Europos komisijos, kokiu papildomu priemoniu jie ketina imtis tam, kad veiksmingiau būtų kovojama su PVM sukčiavimu ir pagerintas būtų PVM surinkimas Europos Sąjungos. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tų šveikštų susirūpinimų, kurį randame 41 punkte ir kurį minėjo kolega Dejong, ką tik tai. 41 punkte, be kita kūra sakoma, kad reikėtų paprašyti Europos komisijos paaiškinti pagrindinės priežastis, kodėl valstybės narės e, neteikia savo nuomonės dėl finansinių interesų gynimo, nes kai kurie sukčiavimo atvejai valstybėms būna pranešti Olafo institucijos. Norėčiau pasakyti, kad man regis, jog būtų naudinga, kad reikia šį bet, būtų naudinga šį beitą patikslinti. Pirmiausia, reikėtų žinoti, kiek, apie kiek bylų mes kalbame, tai būtų kiekybinė informacija. Antra, reikėtų išsiaiškinti, kokio masto eurais yra tas e, sukčiavimas, apie kokias sumas mes kalbame. Ar kalbam apie šimtus milijonų, ar milijardus eurų, e, šimtus milijardų, e, kita vertus. Reikėtų taip pat ir tikslesnių detalių susijusių su šalimis, kurios yra pasiek, sukaupusius pažangiausią praktiką. Ir čia galėčiau paminėti Prancūziją, ji yra viena iš tokių. Pirmininkas, dėkoju. Iš Olafo vienam atstovui leisime pasisakyti, tuo įnešant Olaf indėlį į diskusiją. Prašom. Okay. <laughs> Here. Now it works. It was hidden by a paper. Dokumento lapas uždengė mikrofono mygtuką. Atsiprašau, sako kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte žodį ir Olaf atstovams. Noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū pranešėjai už puikiai parengtą detalų pranešimą. Ten paminėta daug dalykų, kurie susiję tiesiogiai su kova su sukčiavimu. Biudžeto kontrolės komiteto nariams ačiū už jų indėlį ir už pateiktus klausimus. Jums leidus, ponė pirmininkė, norėčiau pradėti nuo pirmo dalyko, kurį paminėjo ir ponas Ali ir pranešėjams. Tai yra tas dalykas, kur galbūt yra šiokio tokio nesupratimo, nesusipratimo. Mes kalbame apie klaidų skaičių, apie statistiką ir tendencijas. Kai perskaitai visų pranešimų projektų susidarė toks įspūdis, kad, pon, kad ponia pranešėja mano, jog skaičiais, skaičiai tų klaidų didėja, tai gali būti vertinama neigiamai. Tačiau kita vertus, jeigu uh, pranešimas apie klaidų skaičių mažėja, tai gali būti ir teigiamas skaičius, galima suprasti ir taip. Bet man atrodo, kaip pasakė ponas Ali, paaiškėjo, kad problema yra sudėtingesnė. Yra daug elementų, kurio, kuris lypi už tų tendencijų uždėstytų e, pranešime. Ir aš norėjau pasakyti tokią bendrą pastabą, keletą bendrų pastabų. Puikiai žinote, kokios yra, e, kokie yra išlaidų ciklai, išlaidų programos. Ir išlaidų programos pabaigoje valstybė teikia ataskaitą. Ir be abejo, kai, baig, kai programų pabaigoje tas e, vairių klaidų skaičius gali padidėti, todėl kad tai yra programos pabaigos ciklas. 2015 ataskaitoje Airija ir Ispanija, pavyzdžiui, e, pateikė savo ataskaitas, nes e, įdėgė reikiamas sistemas ir e, jų klaidų skaičius buvo didesnis, nes būtent tai buvo tie metai, kai šalis užvaigė tam tikras programas. Pajamų dalis irgi yra svarbus dalykas, jeigu, pavyzdžiui, sumažėja darbuotojų skaičius, aš jų muitinėje valstybėje narėje, tai tuomet gali nutikti taip, kad e, kažkokiu nors pranešamų klaidų atveju irgi sumažės, nes sumažėjo žmonių. Ir e, būtina tam naudotis e, informatikos priemonius, kad tu galima efektyviau analizuoti riziką E, pasitelkti priemonės, kurios pat analizuoti rizikingiausias rytis. Taip klaidas galima surasti efektyviausiai. Tai valstybėms narėms suteikia progą ir galimybę tas klaidas ištaisyti. Mes taip pat stebime šias tendencijas, didėjimus ir mažėjimus tų klaidų. Aš pati ir kolegos esantis mano kairėje yra pasirengę padėti jums, Europos parlamento nariams, ir išaiškinti mūsų taikomus metodus. Aš manau, kad, yra, kad tai yra labai svarbu. Galime surenkti ir techninį susitikimą, jeigu jūs tokio norėtumėt. Tai štai. Tai buvo svarbus dalykas ir jeigu jums tiktų, taip pat norėčiau atsakyti į keletą klausimų Pirmiausia, ponė pranešėja, aš tai minėjau 2010 metų direktyvą. E, jūs, a, 2004 metų direktyvą aš galėčiau atsakyti labai bendrai, kad mes remiamės 26 straipsnių trečia dalimi šios direktyvos. Komisija ketina paskelbti vertinimo ataskaitą 17 metų pirmoje pusėje. Tai turėtų būti pateikta, na, jau artimiausių metų. Ponas Dejong taip pat uždavė klausimą panašų. Kitą klausimą iškėlė keletas Europos parlamento narių. Tai yra komisijos kovos su korupcija ataskaita. Aš šio posėdžio metu sužinojau, kad Ponas Timermans, pirmasis vicepirmininkas, sausio 25 nusintė laišką Libe komiteto pirmininkui, nurodydamas, kad komisija be kita ko e, papildys 14 metų ataskaitą. Tad nebus teikiami du panašus pranešimai, bet bus labiau susitelkta prie Europos semestro. Aš dar to laiško neskaičiau Tas laiškas, kaip jau sakiau, buvo nusiūtas lybę komiteto pirmininkui. Taip pat pritariu Jums, kad svarbi ne tik išlaidų dalis, bet ir pajamų. Aš manyčiau, kad reikia padidintą dėmesį skirti kovai su sukčiavimu, kad ir pajamų srityje. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, yra štai koks ponas Dejung kalbėjo viešųjų pirkimų sritį. Tai yra viena iš rizikingiausių sričių, kur klaidų daugiausia gali pasitaikyti. Norėčiau pasakyti, kad Olaf, tai yra visi mes glaudžiai bendratarbiaujame su valstybėmis narėmis. Mes šią savaitę dar renksime seminarą, kur kalbėsime apie gairias E, aiškinsime, kaip geriau aptikti sukčiavimo atvejus, kad e, nacionalinės institucijos galėtų lengviau tą padaryti. Na štai, dėl informatorių, jūs taip pat žinote, kad labai svarbus tai yra klausimas mūsų visiems. Europos komisija žiūri ir vertina poreikį ir galimybės imtis platesnių veiksmų, kad būtų galima uh, priimti teisės aktus šiais ryčiai reguliuoti, bet, kaip žinia, tai nėra labai paprasta. Buvo lygęs dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, ir jis yra toks. OLAF teisinių rekomendacijų dėgymo stebėjimas. Ponas Javor šį klausimą paminėjo ir taip pat e, Europos parlamento narys iš Prancūzijos. Jūs ko gero žinote, po keitimusi nuomonėmis OLAF ir ES institucijomis gruodžio pradžioje mes žadėjome pateikti teisinių rekomendacijų analizę. Ponas Kestau ir generalinis direktorius analizę nusiuntė koordinatoriams politinių frakcijų praėjusį penktadienį. Tai yra, taip galima sakyti, šviežias dokumentas, mes norėtume pabrėžti, jog analizuojame teisinių rekomendacijų įgyvendinimą, žiūrime, kaip valstybių narių teisinės struktūros tai daro. E, kartais sunku pasakyti, kad vienos ar kitos valstybės narės elgėsi gerai, kitos netaip gerai. Mes neturime tikslo, ką nors baksnauti pirštų ir gėdinti bet valstybės narės kartais turi priežasčių, jeigu tinkamai negyventina tų teisinių rekomendacijų. Na ir paskutinis dalykas - Europos prokuratura. Jūs žinote, kad Europos komisija nori, kad tai būtų uh, laisva, nepriklausoma, tvirta struktūra. Mes esame numatę čia sustiprintą bendradarbiavimo nuostatas. Uh, tiesiog uh, E, yra šalių, kurios nenori to, turėti stiprią prokuratūrą. Nėra e, Vėlgi labai viskas paprasta, Lenkija ir Vengrija nusprendė, kad jos prie šios institucijos nesijungs. Na, o Italija irgi nėra visai patenkinta, norėjau, kad tas tekstas būtų dar platesnio užmojo. Na ir galiausiai pasižiūrėsime, kokie bus kiti žingsniai. E, sustiprintas bendradarbiavimas bus viena iš minimų formulių dabar. Ir manau, kad turėčiau pasakyti, kad mes e, norėtume, kad Europos, prie Europos prokuratūros prižimtų kuo greičiau ir kuo daugiau valstybių narių ir kad bendradarbiavimas būtų kuo geresnis. To pasiekti nebus paprasta Bet mes, nu, sakyčiau, Europos komisijų darysim viską, kad taip įvyktų. Pirmininkas dėkoju. Pranešėjai žodis apibendrinimui. Is it, is it Ar labai svarbu pasisakymą turite? Ar trumpas jūsų pasisakymas? Trumpas ir labai svarbus. Aš norėčiau pasak... kreiptis į paprašyti, kad ponas e, Timermanas būtų paragintas ne tik Libė komitetui siūsti tą laišką, nes čia kalbame ir apie mūsų atsakomybės sritį. Reikėtų paprašyti Libė sekretoriato su mūsų laišku pasidalinti. Pasižymim, sako pirmininkas. E, pone Pitera, žodis jums. Dziękuję bardzo. Ačiū, ponė pirmininkė, norėjau nuoširdžiai padėkoti už e, labai vertingas išvalgas. Matau, kad kad e, darbai rengiant šį pranešimą vyks labai įdomiai ir to taip pat tikiuosi. Dar kartą dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Noriu paskelbti, kad pakeitimo teikimo terminas baigėsi vasario 20 dieną. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Ar jeigu nėra kitų klausimų, kurias norite apsvarstyti, tai tuomet šį posėdį baigiame ir skelbiu dabar posėdžio pabaigą.